nuo žmogaus teisų ir technologijos klausimo, sėkimo ir įsikešimo sistemų poveikio žmogaus teisėms trečiosiuose šalyse. Mūsų pranešėjai yra ponės Hakė. Sveikinu ją. Norėčiau prie visų pasakyti, kad tikrai vertiname jūsų puikų darbą. 176 pakeitimai yra pateikti norėčiau pasakyti, kad balsuosime e, gegužė 26 afete dėl šio pranešimo. E, šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks Strasbūre 28 dieną, antradienį, antrą valandą ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai, kad jie pristatytų savo darbą. Labai ačiū pirmininkė. Manau, kad šiandieną turime gerą galimybę pagalvoti apie kolegų pateiktus pakeitimus. E, trumpai dar plačiau pakalbėsiu. Pranešimu norime e, pasakyti aiškiai, kaip technologijos gali padėti tvirtinti mums svarbės žmogaus teisės, e, atsiranda naujos įdomios galimybės, jos turėtų atspindėti mūsų užsienio saugumo politikoje, žmogaus e, teisų, demokratijos politikoje, įvairiose ES priemonėse ir turime daug galimybių plėtoti žodžio e, susirinkimą susibūrimų e, laisvę internete, bet E, taip, taip pat reikia numatyti e, teisę kreiptis į žmogaus teisų teismą, kad būtų galima kovoti su ne, nu, nebaudžiamumu ir e, žmogaus teisų pažeidinėjimais. Bet atsiranda ir pavojus, kad žmogaus teisės gali būti pažeidinėjimas naudojant tokias sistemas, jeigu ir, ir tokiu būdu galima pigiau užvykdyti masinį sėkimą įvairias. E, įsikišimo sistemas taikyti, taip pat e, blokuoti signalus ir panašiai. Mes e, turime kalbėti apie tai e, savo pakomitetyje, kalbėti apie esančias galimybės, kurios neturėtų trukdyti verslui, bet taip pat turėtume prisimti atsakomybę ir parodyti pavyzdį Europoje, nes šis rytis nėra dar reglamentuojama pakankamai. Pakeis, pateikta daug pakeitimų ir jais jie yra gana konkretus, e, specifiški, e, siekiantis aiškiai išdėstyti mūsų tikslus. Daugelis jūsų e, pateikėte detalių, pavyzdžiui, tinklo neutralumo, duomenų apsaugos srityse pasiūlymus Taip pat kalbam apie e, visą eilę tarptautinių e, susitarimų, kurie yra susijęs su mūsų požiūriu. Taip pat e, kalbam apie Europos tarybą, jungtinės e, tautas ir įvairius kitus e, formus. Nemažai pakeitimų siekia sušvelninti mūsų toną dėl tų technologijų poveikio. Nors tai yra ir iššūkis, manau, kad mums pavyks pateikti formuluotės kurios nesu, nepriskirs kažkokiai kategorijai visų ES bendrovų, bet mes turime rimtai galvoti apie grėsmės, taip pat galvoti apie Europos bendrovių, europietiškų sistemų veikimo pasiekmes mes galvodami apie grėsmės turėtume kalbėti trumpai ir taip pat e, galvoti apie teisės tikslus, pavyzdžiui, mokslinius tyrimus, siekiant kovoti su kiber... įtvirtinti, siekiant įtvirtinti kibernetinį saugumą, kad toms priemonėms nebūtų pakengta kad neatsirastų kažkokių antrinių pasiekmių, kurios, pavyzdžiui, trukdytų moksliniams tyrimams. Mes turime kalbėti apie sistemas, kurioms kyla ar nekyla pavojus ir veiksmai, kurie gali sukelti ar gali nesukelti pavojus. E, bus įdomu išklausyti šešėlinių pranešėjų kitų kolegų nuomonę, kad galėsiu e, parengti kompromisinius pakeitimus, kuriuos jums išsiųsiu šiandien ar ryt. Jau kitą savaitę galėsime juos aptarti tikrai tikiuosi, kad pavyks mums gerai dirbti kartu su kitomis frakcijomis ir Europos parlamentas bus lyderis toje naujoje teritorijoje, kuri yra labai svarbi apsaugant žmogaus teisės ir tvirtinant ES įvaizdį pasaulyje. Labai ačiū. Puiku. Ponės Hakė. Dabar perduosiu pirmininkavimą poniai Beserel. E, vicepirmininkiai, nes aš turiu grįžti į savo biurą. Ten kilo problemų. Ačiū. Prašom. tienes todos los shadows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 šiuo klausimu? Ponas Gžyp. Przewodnicząca, <clears throat> chciałbym. A, ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau kalbėti ponios Rovol vardu. Ji negalėjo šiandien dėja atvykti dėl kitų įsipareigojimų. Tačiau ji man patikė savo pastabas, kurios dabar jums pristatysiu. Viskas, ką pasakė pranešėja, pavyzdžiui, kad naujosios technologijos gali būti naudingos, užtikrinant ir apsaugant žmogaus teisės, taip pat gali būti panaudojamos ir piknaudžiauti ar pakengti joms. E, tos technologijos gali būti panaudotos prieš kovotojus žmogaus teisės. Turime pavyzdžių, kuomet naujosios technologijos kelia žmogaus teisės aktyvistams problemų. E, Pasteiko konfliktų, žmogaus teisų pažeidimų ir taip toliau, ir taip toliau. Pone Rovol taip pat e, teigia, kad e, terorizmo grėsmė plinta visame pasaulyje, todėl 111 ir 116 pakeitimai į juos norėtų atkreipti jūsų dėmesį. Taip pat e, su žmogaus ir teisėmis yra susijusios esminės vertybės, tačiau jos pačios savaime mūsų neapsaugo nuo įvairių pavojų, todėl pagrindinių teisų užtikrinimas yra labai svarbu kovojant su terorizmu, nes jos verčia pripažinti tarptautinius santykius svarbą stebint skaitmeninės skaitmeninę komunikaciją ir šiaip žmogaus teisų pažeidimus e, susijusius technologijomis. Todėl reikia tam, tikro, tam tikros pusiausvėros tarp e, skaitinės laisvės ir žmogaus teisės apsaugos. Tas balansas turėtų padėti užtikrinti veiksmingą technologijų veikimą tose sritise, kur pasitaiko ir žmogaus teisų pažeidimų. Eksporto politika taip pat atlieka tam tikrą vaidmenį, ypač kai kalbam apie dvigubo panaudojimo technologijas, todėl jis sako, kad e, tokios eksporto priemonės turėtų padėti stiprinti žmogaus teisės, tačiau neturėtų e, tos priemonės pakengti bendrovėms, kurios eksportuoja tokias prekes. Toliau, ponė Rauvul, norėtų atkreipti jūsų dėmesį į technologijų plėtrą tose sritise, kurios, kuriuose pasireiškia konfliktai. Tai yra technologijų plėtra užtikrinant taiką, užtikrinant bendrą. E, e tarpininkavimą tarp konfliktų šalių. Tokios technologijos gali pastarnauti ir tarpininkavimui. Todėl jis sako, kad ES turėtų parodyti pavyzdį tokiams šalims ir neturėtų riboti ar kažkokių ribojančių tikslų numatyti čia. Pone Rovol taip pat išreiškia viltį, kad per kitą e, sustikimą su pranešėja bus pasiektas kompromisas dėl visų aspektų, dėl kurių jį patikė komentaro ir jį tikisi, kad ponės Hakė e, galutinis variantas bus patvirtintas, ne, bus priimtinas visiems, kurie dirba su šiuo pranešimu ir aišku žmogaus teisų komitetui. Taigi dė, dėkoju taip pat pranešėjais Hakė. Parte del Sandí, señor Bettenholder, desea tomar la palabra. Ponas Vizenhonder. Ähm, Ačiū. Aš kalbėjau tuomet, kai mums buvo pristatytas pranešimas ir aš išsakiau nuomonę, kad pranešimas yra geras ir detalus ir kad jame aptariami esminiai klausimai. Mano pastabos būtų gal susijusios su konkrečiais dalykais, kuriuos minėjo ponės Hakė. Aš labai su dideliu susidomėjimu sekiau dėrybas tarp pranešėjus ir šešėlinių pranešėjų praeitą savaitę, nes tikėjusi, kad mums pavyks suderinti idėjas ir pasiekti kompromiso. Tačiau, mano manimu, problema yra ta, kad sudėtinga pasiekti pusiausvyrą tarp laisvės ir saugumo. Uh, Ir galtinis kodavimas yra labai svarbus klausimas, taip pat e, tie klausimai, kurie, kurie aptariami NSA ataskaitoje. Mes yra, apie tai irgi turėtumėme pakalbėti. Svarbus ir kiti panašus klausimai ir aš manau, kad mes turime surasti tinkamas formuluotės tam, kad užkirstumėme kelią technologijų eksportui, ribojant e, asmenų teisės e, internetu. Tokie būtų mano pastebėjimai, esu įsitikinęs, kad mums pavyks tinkamai atlikti šį uždavinį ir kad įveiksime likusius sunkumus. Labai ačiū ponui Vaidenhoiseriui, EKR ponas, vardu ponas Henkelis. Ar norite pasakyti? Ja, das tue ich gern. Ich bin auch mit... Taip, su malonumu. Sutinku su viskuo, kas yra minima pranešime. Tačiau yra šioks toks prieštaravimas, į kurį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pasaulinis taika per pasaulinę priekybą. Tai yra ta frazė, kurią galime pateisinti argumentais. Tačiau yra įmonių, kurios priekiauja su tomis šalimis, kurios pažydinėja žmogaus teisės ir tos įmonės pozityviai prisideda prie situacijos. 18 punkte teigiama, kad kreipiamas į komisiją su prašymu. Ne, atsiprašau, ne tas punktas. Apgalėstaujama, kad kai kurios europinės tartutinės organizacijos, kurios aktyviai veikia Europos Sąjungoje, aktyviai veikia ir tose šalyse, kur yra pažydinėjimo žmogaus teisės. Aš suprantu, koks yra tokio punkto tikslas, tačiau jeigu mes tą vertinsime tai, kaip yra surašyta, tuomet visos įmonės Kinijoje ir kitur turėtų pasitraukti iš tų šalių. Aš nežinau, ar taip padėtumėme žmonėms užsitikrinti pagarbą savo teisėms. Dėkuoju ponui Henkeliui, ponė Sergentinį Žalių vardu. Thank you, Chair. Um, and, uh, my congratulations. Ačiū pirmininkė, norėčiau pasveikinti Maryčią Schakę. Pirmiausia, jūs mums um, labai savalaikį parengėte pranešimą, kuriame yra akcentuojamas poreikis Europai veikti ir po Snaudeno incidentų. Situacija pasikeitė, apsauga yra kitokia. Ir dabar jūs netgi patobulinote savo pasiūlymą, su nau, pasiūlydama naujų pakeitimų ir keldama klausimą plačiai visoje visuomenėje, kaip būtų galima patobulinti pasiūlymus. Aš labai džiugosi dėl to. Ir ypatingai man šimtas 18 pakeitimas patinka ir yra labai įdomus. 118 pakeitimas, kurį jūs pateikėte, ten yra atsisakoma viso, visų e, eksporto, atsisakoma e, bendrai uždrausti visas eksport, eksporto technologijas ir tiesiog kalbama apie tai, kad reikia atlikti bonę fide tyrimą prieš tai Tai yra sveikintinas pasiūlymas. Taip pat norėčiau paklausti, kaip Jūs tai vertinate, atsižvelgiant į 151 pakeitimą, kuriame yra kalbama apie eksporto kontrolės mechanizmą. Gal galėtumėte pasidalinti mintimis, kaip Jūs vertinate ryšį tarp 118 ir 151 pakeitimų. Ir dėl kai kurių pakeitimų galbūt būtų įmanoma siekti kompromiso, pavyzdžiui, dėl 22 punkto, dėl netyčinių padarinių mažinimo, taip pat dėl bendradarbiavimo ES veikiančių įmonių bendradarbiavimo su diktatūromis. Ir yra keli pakeitimai, kuriuos pasiūliau aš pati, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmasis yra 79 kova su kodavimo, kriminalizavimu ir atvirų standartų ir programinės įrangos naudojimo. Aš tikiuosi, kad jūs tam pritarsite. 67 pakeitimas, kur atkreipiama, atkreipiamas dėmesys į informatorių ateitį ir likimą, jie turėtų būti traktuojami kaip žmogaus teisų gynėjai ir turėtų nusipelnyti mūsų didesnės paramos. 68 pakeitimas, kur pasmerkiamas pasperkiamas netitinkamas kovos su terorizmu priemonių naudojimas. Jūs apie tai šiek tiek užsiminėte savo žanginėme žodėje, 69 pakeitimas, kur reikalaujama, kad ES užtikrintų saugumo ir žvalgybos paslaugų priežiūrą. Tie yra mano keturi pakeitimai ir 118 jūsų pakeitimas ypatingai man yra tie pakeitimai, kuriuos norėčiau aptirti šešėlinių pranešėjų, sutikime kitą savaitę. Džiaugiuosi, kad e, jūs e, paprašėte tų pakeitimų ir laukiu dabar kompromisinių pasiūlymų. Ačiū, poniai Sargentinį. Ar būtų dar norinčiųjų pasisakyti? Ne. Tuomet norėčiau pakviesti Fridarin iš išorės veiksmų tarnybos. Ar norėtumėte pasisakyti? Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Labai trumpa pastaba išorės veiksmų tarnybos e, nuomonė. Mes su dideliu susidomėjimu stebime parlamente atliekamą darbą šiuo klausimu ir laukiame, sveikiname pranešimą, laukiame tolesnės pažangos. Mes jau prieš keletą mėnesių pateikėme daugiau informacijos apie tai, kas vyksta pas mus ir ypatingai norėčiau vėlgi atkreipti dėmesį ES gairės dėl žodžio laisvės internetu. Jos buvo patvirtintos praeitais metais ir mes ypatingai ten sprendžiame tuos klausimus ir siūlome pragmatiškų sprendimų, kaip ES personalas ir kolegos delegacijose galėtų dirbti ir propaguoti tas vertybės. Nesiniai buvo patvirtintos tarybos išvados dėl kibernetinės diplomatijos. Vasario mėnesį konkrečiai ten holistiškai yra vertinami kibernetiniai klausimai ir bandoma užtikrinti ir saugumą, ir žmogaus teisės, ir bandoma atkreipdėmėsi į tai, kad reikia visuomet atsižvelgti tas vertybės, kuomet yra spendžiami tokie klausimai. Taigi mes su dideliu susidomėjimu seksime ir toliau šias diskusijas. Ačiū. Dėkoju. Jeigu niekas daugiau nenori pasisakyti, tuomet aš asmeniškai norėčiau padėkoti poniai Sakiai už puikiai atliktą darbą. Aš manau, kad e, tai yra gyvybiškai svarbus pranešimas. Na ir pagrindinis žodis, kuris minimas buvo ne kartą, ir man atrodo tai atspindi ir pakeitimą, yra tai, kad reikia surasti pusiausvyrą. Pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvių tuo metu, kai tikrai negalime atsisakyti saugumo ir negalime žengti žingsnių atgal, taip pat ir laisvių srityje. Pone Sakė, žodis Jums, prašau. Ačiū už konstruktyvius pasisakymus, kurie atsispindi ir jūsų pakeitimuose. Taip pat norėčiau aiškiai padėkoti visiems iš pilietinės visuomenės e, tyrinėtojams ir kitiems, kurie internetu pateikė savo pasiūlymus, e, už tai norėčiau padėkoti. Taip pat e, išras veiksmos tarnybai, kuri kalbėjo apie e, žodžio laisvę internete ir ne internete, apie gairias. Manau, kad tai, tos gairias atspindi ir Europos parlamento darbą šioje srityje. Ir manau, kad mes galime žengti ir toliau pastumėti tą fronto liniją dėl ES tinkamo atsako į besikeičiančią tikrovę, e, kuris atsiranda plėtojantis technologijoms. Tai yra pozityvų ir žmogaus teisėms, tačiau kyla ir pavojų, kuriuos, su kuriais reikia dirbti. Aš sieksiu rasti kažkokį tai balansą tarp čia išsakytų nuomenių, tačiau žodis pusiausvyrą balansas žmogaus teisų ir saugumo srityje dažnai naudojamas per daug atsainiai iš tiesų. Tai nėra šio komiteto atsakomybė, tačiau vis daugiau pripažįstama, kad nereguliuojama rinka kelia pavojų saugumui, naudojant sistemas masiniam sekimui, įsiskarbimui, e, sistemų nulaužimui, e, cenzūrai ir taip toliau. Žinau, kad turime čia daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų sritims šiame komitete, tačiau norėčiau e, priminti kolegoms, kad tos diskusijos dėl saugumo, e, kurios vis stiprėja, gali e, turėti bumerango efektą, pavyzdžiui, susilpnant šifravimo e, standartus. Aišku, kad mes turime galvoti apie antiteroristinės priemonės, saugumo priemonės, tačiau jos turi apimti ir e, įstatymų viršinybės e, klausimus ir pagarbą žmogaus teisėms. Ir mes turime atsakomybę, kuriant tą pasaulinį standartą toje srityje, kurioje nėra jokio reguliavimo, e, kur yra šalių ir bendrovių, kurio mielai pasinaudoja savo jėgos poziciją nereguliuojamoje erdvėje tam, kad e, darytų, kad pri, priespaudą ar uždirbtų pelną bet, kokio, bet kokią kainą. Todėl reikia nušviesti tokią juodą praktiką ir nustatyti, tvirtinti praktiką, kuri būtų pagrįsta taisyklėmis ir teisėmis. Ir manau, kad tai galima padaryti. Todėl aš tikiuosi dirbti su jumis ir šiomis temomis. Kai dėl konkrečių pasiūlymų, be to, ką aš jau pasakiau, tai aš e, sutinku su ponu Henkeliu, kad 18 punktas vertinamas izoliuotai, kur kalbam apie Europos bendrovių vaidmenį pažinę žmogaus teisės, gali būti klaidantis. Manau, kad jį reikia vertinti viso pranešimo kontekste, todėl tada tuomet jis pasirodo visai ne, nėra klaidintis. Tačiau aš pasistengsiu konkrečiau jį suformuluoti. Toliau dėl, dėl konkrečių dalykų, kurias minėjo Judith Sargentini Aš maniau, kad visai teisėtai minti mokslininkų ir kibernetinio saugumo ekspertų e, vaidmens apsaugą. Reikia, ar reikia kur nors reglamentavimo, kuris e, prekyba sistemomis, kurio, turinčiamis e, žalingą poveikį ir saugumui ir žmogaus teisėms, galima būtų vertinti per sandorius, Tai yra sistemos, kurios parduodamos kartais tam, kad būtų galima e, e, rasti atskirius žmonės tarp e, daugybės informacijos, kuri yra surinkama, ar pasiekti tam tikrų žmonių įrenginius. <clears throat> Jeigu jums įdomu, yra reklaminės medžiagos, kurios, kurią yra surinkusi pilietinės visuomenės organizacijos ir ten tikrai nebelieka jokios erdvės interpretacijoms. Tos sistemos parduodamas tam, kad būtų daroma priespauda. Jos parduodamas žvalgybos tarnyboms, policijai, e, teisėsaugos institucijoms, kitoms institucijoms, kuria, tose šalise, kurios ES yra pasmerkusi kaip neveikiančias e, pagal įstatymus. Todėl yra tam tikras tam tikra patikimumo spraga tarp to, ką mes sakome, kai kalbame apie politiką ir ką darome, leisdami tokią prekybą. Tai yra, tai yra dalykai skirti e, rinkai, o ne mokslininkams ar kibernetinio saugumo tyrinėtojams, kurie yra e, kurių darbas skirtas tam, kad būtų tos kibernetinės spragos užkamšytos už ir kad sistemos būtų saugesnės. Uh, vartotojams ir mūsų nacionaliam saugumui. To neturime pamiršti taip pat. Todėl tu, manau, kad yra būdų užtikrinti, kad teisėtams tyrimams nebūtų daromas kliūtis. Aš pasistengsiu viską parašyti kaip galima aiškiau. Taip pat turime užtikrinti, kad ten, kur antiteroristinės priemonės e, panaudoja pažangės technologijas, reikia užtikrinti, kad jos nebūtų naudojamas be demokratinės E, ir teisinės priežiūros ir kad jos nebūtų naudojamos legitimizuoti priespaudą. E, tokia diskusija vyksta Europoje, nors tai nėra mūsų komiteto darbos rytis, tačiau ypač tose šalise, kur žmogaus teisų pažeidimai pasitaiko kasdien, dažnai naudojamas tas antiteroristinis argumentas, kad būtų galima pateisinti tokią atskirų asmenų priespaudą. Taigi aš e, mielai pabandysiu paieškoti formuluočių siekiant užtikrinti, kad teisėta veikla galėtų būti vykdoma, o piknaudžiavimas būtų, piknaudžiavimai būtų užkirstas kelias. Manau, kad tai yra e, šio pranešimo dvasia. Nėra jokių ketinimų pasitengti užkirsti kelią teisėtam verslui, nėra ketinimų išskirti atskiras šalis, bet e, taikyti tokį bendresnį požiūrį iš Europos pusės, kuris mums ko gero pirmą kartą leidžia mums nustatyti tam tikrą standartą, e, kurį vertinamos mūsų reglamentai ir e, technologijos, kurios gali padėti plėtoti žmogaus teisės, jeigu taikomos protingos. Tačiau jeigu būtų paliktos vakume, gali kilti piknaudžiavimas žmogaus teisėmis, gali būti blogų pasiekmių žmogaus teisų gynėjams, žmogaus teisėms ir demokratijai pasaulyje tą spragą reikia protingai užpildyti, kalbėdami turėtume vilktis labai, e, viską turime daryti labai tiksliai ir tikiuosi, kad jūsų patarimai padės tai pasiekti. Ačiū. Dabar noriu priminti, kad šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks e, Strasbūre antradienį 28 balandžio 2 valandą po pietų. Balsavimas bus, balsavimas bus 26 gegužės NAFET komitete. Dabar turime padaryti trumpą pertraukėlę, nes kitas klausimas pradedamas svarstyti be 50, dar nesame e, tai antrai diskusijai pasirengėma šiek tiek. Pirmoji diskusija buvo labai greita. Taigi turime laiko e, kavai ir susitiksime po kelių minučių.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 Buenos días de nuevo. Eh, retomamos. Taigi labas rytas dar kartą visiems. Pradėsime svarstyti kitą darbos varkės klausimą, keisimės nuomonėmis su apie žmogus teisę Sirijoje ketvirtųjų sukilimo metinių šalyje proga. Kovo 14 dieną ketveri metai praėjo nuo sukilimo Sirijoje, daug žmonių buvo nužudyta, milijonas žmonių sužeista, daugiau negu 3 milijonai Sirijų dabar yra pabėgę į kaimininę šalis ir viskas tik dar labiau blogėja. Situacija dėl žmogaus e, teisių ir humanitarnė padėtis Sirijoje smarkiai suprastėjo dėl tam tikrų šalies dalių okupacijos, e, organizuotų teroristinių nusikaltelių okupacijos, pagal jungtinių tautų ir nevyriausybinių organizacijų duomenį žmogaus teisų pažeidimai ir tarptautinės humanitarnės teisės pažeidimai tęsiasi dar ir dar labiau plinta. Ir smurtas jaučiamas ne tik šalyje, bet ir aplinkinėse vietose ir matome, kad konfliktas yra išties brutalus. Civiliai yra įtraukiami į kovas, tai reiškia, kad yra sudėtinga gyventi normalų gyvenimą ir padariniai yra labai rimti, ypatingai moterims ir vaikams. Nes nėra tiesiog užtikrintos jokios fundamentalios žmogaus teisės dėl įsisiautėjusio konflikto. Tarptautinė nepriklausoma Sirijos tyrimų komisija pateikė duomenis ir teigiama, kad Asado pajėgos ir teroristinės organizacijos tokios kaip Islamo valstybė žudo vykdomasinės žudynės ir yra daug karo nusikaltimų ir taip pat kitokių aktų prieš žmonės. Kovo mėnesį ES patvirtino tarybos išvadas ir kvietė Jungtinių tautų saugumo tarybą. kelti bylą tarptautinėme baudžiamajame teisme, kad būtų aptariamas ir jos klausimas. Šiame kontekste štai ponė Maties pas mus atvyko, ji tikrai atėjo pačiu, pačiu tinkamiausiu momentu. Ir prieš tesdama savo pasisakymą norėčiau perduoti pirmininkavimą Europos parlamento delegacijos Mašrek valstybėms pirmininkiai, ponė Matijas. Prašau žodis jums. Aš perduodu jums pirmininkavimą. Labai diena. Dėja, portugalų kalbos nėra. Kągi, e, tuomet kalbėsiu angliškai. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti, kad vėlavau ir norėčiau padėkoti už tai, kad pradėjote šį posėdį. Labai svarbu surenkti tokius susitikimus, norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko, kad jie papasakotų savo įspūdžius. Tai yra labai svarbu. 140 1400 dienų praėjo nuo sukilimo, daug smurto matėme, situacija yra labai kritiška, taigi svarbu, kad mes čia atvykome ir kad pasikeisime nuomonėmis, pasikeisime nuomonėmis ir išklausysime tų, kurie kur kas daugiau žino apie padėtį. Taigi, aš manau, kad mums labiausiai rūpi štai kokie klausimai. Smurtas Sirijoje, civiliai gyven, civilių gyventojų areštai tapo civilių gyventojų žudimais ir civiliai gyventojai pirmiausia nukenčia dėl šio konflikto Sirijoje. Taigi tai yra labai svarbus klausimas mums. Dar kitos tikslinės grupės - moterys, vaikai. Taip pat reikia tai paminėti, bet situacija yra tikrai labai kompleksiška ir sudėtinga. Aš nenorėčiau daugiau apie tai kalbėti, nes, kaip sakiau, čia atvyko žmonės, kurie gali mums kur kas įdomiau papasakoti nei aš. Taigi, mano pastabos būtų tikrai labai trumpos, aš gal dar gale e, pakalbėsiu ir dabar norėčiau iš karto žodį e, suteikti pakviestiems kalbėtojams. Ačiū, ponia Matie. Maties. Žinoma, pats svarbiausias dalykas, kurį šiandien turime padaryti, yra išklausyti ekspertų kad jie pasidalintų savo patirtimi. Ir nedelsdami mes ir užmėgsime dabar video ryšį su Jesin Hačsele, kuris yra žmogaus teisų gynėjas, intelektualas, kuris e, kali, yra įkalintas, buvo įkalintas Asado režimo 16 metų, po to jį pagrobė islamistai ir kartu su Sakarovo premijos laureatu Jie kreipsis į mūsų, ponė Harselė, ar girdite mus? Sveiki atvykę, ponė Harselė. Atsiprašau, kad kreipiausi jūs ispaniškai. Mes labai džiaugiamės galėdami užmėgti su jumis ryšį ir išklausyti jūsų. Sveiki atvykę. Labą dieną. Man labai malonu, kad galiu šiandieną su jumis pasikalbėti. Kokiu tai problemu yra su garso sistema? Ar norėčiau atsiprašyti, nes kad nesu dabar Briuselėje. bet galiu Jums paaiškinti tas aplinkybės, jeigu Jūs tai domina. Turėjau pasilikti dėje Stambulę, negalėjau atvykti. Aš čia gyvenu pusantrų metų. Teko man pasitraukti į tremtį aš su savo žmona ir keli kiti kovotojai buvo pagrobti. Um, but, uh, uh, uh, uh, they have some uh, fighters uh, in many parts of country. This, okay? Do you hear me?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 situaciją, su kuria susidurite, plačiau apie tai papasakot, kokia dabar yra jūsų situacija. You mean my personal situation? Y yes, yes. You know that I was uh, in prison for 16 years under uh, Hafez Assad between 1980 to 1996. Uh,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 Um, yeah. Uh, I don't know if you can stay with us. Uh, nežinau, ar jūs galite toliau klausytis mūsų posėdžio, ar norėtume dabar atsakyti iš karto į klausimus, jeigu bus klausimų jums. Have some questions? Okay. Please for now. Okay. We can take them. Taigi galime dabar užduoti jums klausimą ir po to tęsime savo posėdį. ايوه علي uh, uh, Trumpai pakalbėsiu arabų kalbą ir paaiškinsiu šiek tiek situaciją, kad jis papasakotų apie bendrą politinį kontekstą. Jasinai. شوية على الوضع وعلى وضع المجتمع السوري لأنه الجماعة ما كتير يعني ما تخليك من الموضوع الخاص بس. Ar gali papasakoti trumpai apie Sirijos žmonių situaciją? nekalbė, ne tik apie tavo asmeninę situaciją. Ar galėtum bendrai papasakoti apie situaciją Sirijoje ir, ir e, apie perspektyvas per trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį? I think my story and uh, Samira, my wife, Samira, uh, mm, Samira's story tells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 Kitas e, mūsų svečias taip pat negalėjo atvykti į Briuselį. Tai buvo ponas Refarezas, kuris e, susidūrė su problemomis prie Sirijos Turkijos sienos, jis yra žmogaus teisų gynėjas. E, kuris įkūrė nepaklausomą centrą, kuris renka informaciją apie situaciją Sirijoje ir organizuoja taikės demonstracijas, taigi jam nepavyko atvykti čia į Briuselį, nes jam nepavyko kirsti Turkijos ir jos sienos. Tačiau yra pas mus Mohamedas Ali Tasi, Sirijos filmų kuriejas, kuris 2014 metais sukūrė gerai žinomą dokumentinį filmą pavadintą Mūsų baisi šalis. Taigi dabar žodis ponui Atasi. Na, ne, prašau nekalbėti labai ilgai, nes norime, kad likto laiko ir diskusijai. Pone Atasi, prašom. Ačiū, aš norėčiau kalbėti prancūzų kalbą, jeigu nieko prieš. Man didelė garbė dalyvauti čia, pirmą kartą galiu čia kalbėti, jau esu kalbėjęs Strasbūre posėdžių salėje. Aš manau, kad e, apie 2004-2005 metus e, prasidėjus e, režimo represijoms mes atvykome čia ir pasisakėme po to, po kelių metų, pamatėme, kad Europos parlamento nariai, politikai Europoje atnaujino kontaktus su Bašaru Asadu ir nustumė šalį žmogaus teisų ir demokratijos Sirijoje klausimą. Mes rizikavome savo gyvybę, kad atvyktume čia ir papasakotume jums apie situaciją Sirijoje. Ir tuo metu jautėmės šiek tiek išduoti daug aktyvistų, kovančių žmogaus teisės e, ir taip toliau. Šiandien aš tikiuosi iš viso širdies, kad e, ši mintis, kad Asadas yra sprendimo Sirijoje dalis, ne, ne, ne, nebegyvos taip ilgai, nes iš visų kontaktų ir diskusijų čia išgirdau, kad yra žmonių, kad, kurie sako, kad yra da, islamo ekstremistų ir e, reikia remti Bašarą Asadą. Aš manau, kad problemų šaknis yra Bašaras Asadas pats yra būtent e, tas asmo, kuris nėra sprendimo dalis. Aš manau, kad reikia ieškoti taikaus sprendimo per dialogą tarp E, Sirijos žmonių. <clears throat> Ir aišku, kad yra žmonių valst, dirbančių valstybės labui, tačiau e, Bešaras Asadas negali padėti šiam taikos procesui. Vakar diskutavau su Magrebo ir Mašeko darbo grupe, e, su valstybių narių atstovais Tai buvo, aišku, politinė diskusija. Aš, aišku, nesu politikas, aš esu kinematografas. Vis tiek man, e, mane nustebino tai, kad, kad kai aš paklausiau dalyvių, kas e, tarp e, šių pažinojo Anzetoni, tik vienas iš jų pažinojo Anzetoni Zanzetunė, tai yra Europos parlamento Sakarovo premijos laureatas, e, kovantis žmogaus teisės, advokatas, tai yra taikaus judėjimo e, simbolis. 12 e, metų su Zamira Khalilu jis buvo pagrobtas islamistų ir vėl negalėjo atvykti atsimti Sakarovo premijos į Europos parlamentą ir dėl jo ir dėl milijo, tūkstančių e, siriečių, kurie kovoja už savo teisės, jiems svarbu, e, kad jūs, e, Europos parlamento nariai, kad kai jūs nusprendėte paskirti e, Rozan Zaitunė e, Sakrovo premiją, e, E, tai buvo svarbus signalas e, Sirijai, bet e, po tos premijos skirimo Rozan Zaitunė nieko daugiau nebuvo padaryta jam sekant padėti. Taigi svarbu šviesti jų veiklą, jų likimą, skleisti informaciją, kad jie nebūtų pamiršti. Ir paskutinis dalykas kad e, noriu pasakyti, kad yra tam tikra kolektyvinė e, sąmonė, tam e, bendras supratimas apie ir daug kalbama apie tos žmonės, kurie plaukia per viduržėmę jūrą, šiais laikais daugelis iš jų yra siriečiai. Aišku, tai yra žmonės, kurie plaukia per viduržmyro dėl e, labai e, nemalonių priežasčių. Milijonai siriečių yra e, priversti išvykti iš savo namų ir neturėtumėte manyti, kad jūs esate uh, atsitvėrę nuo likusio pasaulio, nes žmonės migruodami balsuoja savo ne, kojomis, taip sakant, bėgdami nuo nerepresijų ir barbarizmo. E, kaip sakė Jasinas, mes susidurėme su dviem, dviem, dviem, dviem fašizmo formomis e, Sirijoje, kurios pamina orumą, Ir e, nuo pat revoliucijos pradžios mes pademonstravome, kad mobilizuotis yra įmanoma ir kovoti už tas vertybės, kurios mums svarbios. Šalis yra smokėjusi didžiulę kainą. Daug galima padaryti simbolinių dalykų, tačiau galima padaryti ir praktinių dalykų, tai yra padėti pabėgėliams iš Sirijos, rasti būdų jiems e, e, ir kitų E, kelių e, iš šalies išvykti, neatsiduriant jūros dugne. Daug e, žmonių yra tikrai turintis ką pasiūlyti, jie yra kvalifikuoti, išsilavinę ir svarbu, kad Europa atvertų teisėtus kelius jiems surasti prieglausti. Manau, kad ir toliau reikia daryti sprendimą režimui, kad būtų pradėtos aiškios E, darybos ir pripažinti, kad Bašaras Alasadas nėra sprendimo dalis. Kalbame juk apie 200 tūkstančių žmonių žuvusių e, Sirijoje, o technokratai, biurokratai ir politikai turi tai pripažinti. Nemanau, kad kas nors, kas nors kartą e, patyręs būtų E, tą situaciją, Sirija norėtų dar kartą ten atsidurti. Aš manau, kad turime kovoti už mūsų šalį, už e, žmonių teisės ir siriečiai turi turėti galimybę rinkti savo atstovus, e, nors tai skamba utopiškai, tačiau tik tai tai yra kelias apsaugoti mažumas, konfesinę, kultūrinę įvairovę, kuri neegzistuoja tūkstančius metų. Aš nemanau, kad karinė diktatūra kada nors galėtų padėti Sirijos žmonėms ar garantuoti jiems e, geresnės ateities garantijas. Tik tie turiu pasakyti. Mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Euh, Ačiū, tęsėme tolesnius pasisakymus, bet norėčiau Jums pasakyti pirmiausia tas jausmas, kad jų, jums atrodo, kad 2004 metais e, jūs jautėtės, jautėtės išduotas ir panašiai. Aš tikrai labai kritiškai vertinu tai, kas įvyko tuo met e, ir galiu jūs patikinti, kad tikrai mes rengėme kampaniją ir dėl pono Razano Zaituni išlaisvinimo ir atsiprašau, ponė, aš čia yra ponia, kalba eina apie moterį, Razan Zatatunė. Tai yra moteris, kurios net akis yra mėlynos. Tai yra kovotoja aktyvistė moteris Sirija. Jos vyras taip pat yra pagrobtas kartu su ją. Reikia pamatyti jos nuotrauką ir pažvelgti jos akis. Tikrai negalime jos mesti į bendrą puodą su visais kitais. Tai yra, tai yra istorija, tai yra, tai yra žmogus kampanija ir reikia tikrai įsiklausyti į, į jos istoriją ir sutelkti jėgas. Taip mes e, jai suteikėme Sakaro premijos. Premija tai jau rodo, kad Europos parlamentas tikrai norėjo pripažinti jos darbą. Sakrovo apdovanojimas yra pats svarbiausias, kurį suteikia Europos parlamentas žmogaus teisų kovotojams ir tų kandidatų būna tikrai labai daug. Ir ponė Zatoni tuo metu laimėjo ir gavo tą apdovanojimą. Tai jau reiškia, kad mes e, tikrai pripažinome jos darbą Europos parlamente. Uh, ir kai ji buvo pagrobta, mes rengėme kampaniją, tuomet aš dar nedirbau parlamente, ir, bet tikrai žinau, kad buvo rengiama kampanija ir įsitraukė ir parlamento tarnybos ir tikrai vėliau buvo paskelbta deklaracija ir vyko kampanija, buvo plakatai paruošti ir panašiai. Taip tikrai Europos parlamentas ėmėsi veiksmų, bet mes tikrai tokiu būdu negalėjome spręsti problemos priežasčių ir nors mes labai kritiškai vertinome tai, ką kartais daro ES valstybės narės, e, siekdamos to kompromiso su tokiamis šalimis kaip Sirija, bet vis tiek galiu patikinti Jūs, kad Europos parlamentas visuomet e, dirba tam, kad būtų užtikrinamos žmogaus teisės ir šiandien dėl to rengėme šios klausimus ir Mašreko delegacija irgi daug dirba sprendžiant šias problemas ir galbūt e, ne visuomet mums pavyksta pasiekti rezultatų, bet vis tiek galiu pasakyti, kad šis parlamentas uh, siekia kompromiso ir taikaus sprendimo santykiuose su Sirija. Salma Kahalei, kuri yra nevyriausybinės organizacijos vykdomoji direktorė, Daulati, ta organizacija vadinasi, Daulati reiškia mano šalis. Aš kalbėsiu angliškai. Norėčiau padėkoti kad e, kolega kalbėjo apie žmogaus teisės, apie kovą e, už demokratiją, ne tik kovą prieš e, režimą, prieš islamistus. Jau keturis metus daugelis jaunų ir vyresnių žmonių visoje šalyje kovoja už demokratiją, už orumą, teisingumą ir laisvę Sąlygos yra nepaprastai sudėtingos. Žmonės, kurie 40 metų bijojo kalbėtis atvirai, nes bijojo, kad kas nors gali pranešti apie jų e, kalbas, kalbų turinį. Ir paskui atsirado vilties tam tikrų iniciatyvų ketveri pastarėjai metai buvo labai sudėtingi ne tik dėl to, kad režimas labai brutaliai veikia, tikiuosi, kad jūs žinote apie tai, bet ir dėl to, kad daugelis aktyvistų pastaraisiais metais e, pasijuto e, izoliuoti ir pamiršti. Žinau, kad simbolinių žestų solidarumo buvo padaryta, tačiau situacija, e, sakoma, yra pernelyg sudėtinga, kas tie žmonės, ar jais galime pasitikėti, kokie jų ketinimai yra. Taip pat ir pareigūnai yra praeitie sakę, kad remia žmogaus teisės demokratiją Sirijoje pamiršo e, Sirijos gyventojus, nes viskas tapo pernelyg sudėtinga. Taigi sudėtingi buvo ketveri paskutiniai metai, vis dažniau Sirijos gyventojai tie, kurie siekia demokratijos, laisvės, yra e, nustumiami į šoną, smurtas ir ekstremizmas vis labiau įsišaknyje šalyje ir parama jiems mažėja. Kaip kolegos e, ir mano bendražygiai sakė, mes dabar e, susidurime ne tik su režimu ir su islamistinėmis grupuotėmis ISIS, e, kurie gauna paramos iš kitų šalių O tie aktyvistai atsiduria viduryje ir nebesulaukia net moralinės paramos, jau nekalba apie jokią kitokią pagalbą. Tampa vis sudėtingiau veikti tiems jauniems žmonėms ir norėjau šiek tiek daugiau pakalbėti apie tai, ką tie jaunuoliai iki šiol daro Sirijoje. E, pagalba, steikimų užsima, moko taip pat E, jaunos moterys ISIS kontroliuojamose teritorijose veikia, siekia sutelkti žmonės, kviečia jos tarsi kavos, bet iš tikrųjų yra e, apmokami, apmokomi žmonės e, žmogaus teisų srityje, jiems suteikiama informacija, nes veikia islamistai, taip pat jie siekia vaikus pritraukti E, tos moteris jaunos dirba, negaudamas jokios paramos, finansinės paramos, sutelkiamos maždaug 20 e, žmonių grupės ir kalbama apie, pavyzdžiui, ketinimus e, į sugantas grupuotės traukti vaikus ir kalbama su moterimis, kurių vaikai tai gali būti. Uh, Taip pat vietos tarybos yra įkurtos, siekiant daugiau atskaitomybės, atsakomybės, kad būtų užtikrinta, jog bet kokia pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia. Daug yra dar žmonių Sirijoje, kurie užsima tokiu darbu. mums reikia veikti e, ir reikia juos paremti, nes jie veikia be, bet ko, žmonės bet kokius dirbančius tokiuose baisios, baisiomis sąlygomis, tok, esant e, tokiems režimams. Teritorijose, kurias kontroliuoja ISIS, e, organizacijos jau ir šiaip e, negaudavo daug paramos, bet dabar visiškai jos yra susilpnintos. Jos vis tik tai dirba siekdamas sumažinti ekstremizmo egzistuojančio poveikį, bet E, yra ribojama jų judėjimo laisvė tų aktyvistų. E, kolegė viena negalėjo atvykti, nes e, buvo neleista išvykti tie žmonės, tiksliau kolega, jisai bando skleisti demokratiją, dirbdamas žiniasklaidos rytyje bendruomenėje, bet jis negalėjo legaliai išvykti į Turkiją labai sunku legaliai pakliūti į Libaną. Taip pat labai sunku yra ne tik pačioje Sirijoje judėti ir susitikti. Ir nebegalima išvykti kaiminės šalis, kad galėtum pasisakyti ar galėtum lankyti e, tam tikrus mokymus, e, diskutuoti, aptarti strateginius dalykus ir e, vis daugiau žmonių, kurie yra aktyvistai, nesimantys smurto, bet jie nebegali, vis daugiau tokių žmonių nebegali laisvai judėti. Kai kurie e, žmonės e, išvykę yra iš Sirijos, bando palaikyti kontaktus e, su Sirija, e, bet dabar atsiranda naujų e, vizos reikalavimų Libane ir Sirijos piliečiai nebegau, nebegauna leidimo gyventi, paprasčiausiai jie nepratesiami ir tie žmonės turi vėl išvykti. Atsiranda tarsi proto nutekėjimas aktyvistų, ypač tų, kurie yra labai atsidavę reikalui. Taip, viskas yra sudėtinga, yra daug blogų žmonių, tačiau taip pat yra žmonių, kuriuos galima paremti, kurių e, strateginius veiksmus galima paremti. Ir ar tai bus platesnių mastų? Mums reikia, kad tarptautinės e, jėgos susitelktų ir e, spaustų režimą, reikalautų, kad būtų nutrauk smerkiami bombardavimai, sankcijos ir e, tarptautinė e, bendruomenė gali kur kas daugiau padaryti, spaudama režimą, kad jis dėrėtųsi, tai galėtų būti pirmas žingsnis, e, pavyzdžiui, nutraukti bombardavimą. Taip pat žinome, kad naudojamos buvo dujos, chloras, kitas. Yra tam tikri žingsniai, kurių galimtis tarpinė bendruomenė, kaip kad sakoma, jungtinių tautų rezoliucija, pavyzdžiui, reikalaujama yra uždrausti kasetinės e, bombas. Ir tai e, yra labai svarbi žingsnė sąlyga, kad būtų galima pradėti darybas ir kad tos darybos būtų prasmingos. E, reikia imtis žingsnių, kad mes galėtume kažko pasiekti Ir tai yra susijęs su parama aktyvistams, kurie kovoja su ekstremizmu ir su režimu, nes matome nebaudžiamumo, neteisingumo atmosferą ir tokia atmosfera dar didina ekstremizmą. O tuo pačiu režimas egzistuoja, kadangi tarptautinė bendruomenė neįsikiša. E, vis daugiau žmonių ar bendruomenės palieka erdvės ekstremizmui plisti, ekstremistinėms ideologijoms. Terorizmas, e, jūs nuo terorizmo grėsmės kenčiate, taip pat migracija jau pasiekė jūsų kontinentą ir dar e, labiau šie reiškiniai plėsis. Noriu pasakyti taip pat, kad reikia paremti taip pat tos žmonės, kurie dirba pogrindyje. Jiems taip pat reikia pagalbos, jie dirba, atlieka savo darbą, nors e, vis dažniau girdime apie ISIS e, šių, e, šios grupės plitimą, bet yra žmonės, kuriems reikia užtikrinti galimybę pasisakyti. Labai ačiū. Dar pakalbėsime po posėdžio, e, po, mm, po, po posėdžio apie pagalbą, o dabar suteiksiu e, žodį rytų hasidų Atsiprašau, kalbės tėvas Emanuelis Jekana, e, Asirų, rytų Asirų bažnyčios atstovas. E, dėkoju, kad suteikėte galimybę man pasisakyti ir kad geriau panaudočiau skirtą laiką. Aš jums perskaitysiu iš anksto pasirašytą raštiš, e, raštų tekstą. Jau penktus metus tęsiasi konfliktas Sirijoje ir su Mm, sukilimas ir tai labai skaudžiai atsiliepė Sirijos žmonėms, kaiminėms šalims ir net ES. Prieš ketverius metus galbūt buvo galima kalbėti apie Sirijos krizę. Tačiau dabar taip nebėra. Visa situacija e, reiškiasi per karinės operacijas, e, poveikį visam platesniam regionui ir taip pat ieškoma politinių sprendimų, atsiranda platesnis poveikis. E, dabar Sirija išgyvena pilietinį karą. Daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių jau neteko gyvybės ir beveik pusė iš 22 milijonų sirų turėjo palikti savo namus. E, aš nesu Sirijos pilietis. Aš esu um, Irako krikščionis Asiras, bet noriu pasakyti, kad labai atidžiai sekiau nuo pat įvykių pradžios situaciją, ypač stebiu, kaip e, islamo valstybė e, pradeda kontroliuoti vis platesnės Sirijos ir Irako teritorijas. Aš e, norėčiau kalbėti apie ketvirtasias Sirijos sukilimo metnės ir taip pat paminėti, kad minime armenų asirų genocido šimtasias metnės. Tai vyko 1915 metais. Ir aš kalbėsiu šiandieną apie taip vadinamas mažumas. Man nelabai patinka šis terminas, e, nes ir aš kalbėsiu tik tai apie skaičius. Aš e, labiau norėčiau kalbėti apie etninius, e, etinės religinės kultūrinės mažumas, kaip kad armenai, jesidai, mandien, šaba, mandienai, šabakai, turkmenai ir kitos mažumos. Ir apie jų problemas ir sunkumus. Ir šiandieną iškilo pavojus jų išlik išlikimų. Ir šiandien kalbėsiu apie krikščionių asirų mažumą Sirijoje ir Irake. Kas yra asirų krikščioniai? Tai yra Mezopotamijos gyventojai, kurie gyveno tose teritorijose tūkstančius metų prieš krikščionybę. Tai nėra kažkokios grupuotės, e, kurias, grupės, kurias evangelizavo vakarų misionieriai. Tie žmonės e, priemė krikščionybę iš Jėzaus Kristaus apaštalų. E, E, jų krikščionybė yra senesnė negu Europos krikščionybė ir senesnė negu islamas e, ir jie yra senesnės mažumos ar grupės etnės negu arabai. Jie e, kalba sirų kalba. Tie žmonės, kurie, žmonės, kurie gyvena tokiuose miestuose kaip Bagdadas, Damaskas, Masulas, Alepas, seniai pamiršo savo kalbą ir pradėjo kalbėti arabiškai. Taip atsitiko dėl persekiojimo ir politinio spaudimo asirų krikščionių e, padėtis prieš dabartinius konfliktus Irake ir Sirijoje. Neteisingai dažnai suprantama, kad e, diktatūra Irake ir Sirijoje e, krikščionys gyveno kur kas geriau. Taip buvo sakoma, kad BAT partijos buvo laikomos pasaulietiškomis partijomis, tačiau net ir BAT partijai esant valdžioje tie žmonės buvo diskriminuojami. Pavyzdžiui, 150 asirų krikščionių um, kaimelių buvo sugriauta Iraką valdant Sadamui Huseinui. Dabar neturiu laiko pateikti detalių, bet galiu pasakyti, kad dabartinė situacija yra tarsi rezultatas to, ką pradėjo gyvendinti buvę Irako ir Sirijos, dabar, buvęs Irako ir dabartinis Sirijos režimas. Ir kokiu, kokios yra asirų problemos dabartinėme konflikte? Pirmiausia, Irakas. Irako asirai, kaip ir visi irakiečiai, tikėjosi, kad žlugus BAT partijos režimui e, įsitvyros taika, e, žmogaus teisės, augimas, klestėjimas, nes Irakas turi daug žmogiškųjų ir e, gamtinių ekonominių išteklių. Tačiau viltys pamažu žlugo, ypač per pirmuosius metus po e, režimo kritimo ir taip pat, kai išlūgo Irako valstybė ir e, įvairios institucijos ir matome chaosą. Ir asirų viltis pradėjo nykti, nes jie šiaip yra įsiblaškę, jie negali apsisaugoti nuo smurto ir smurto kampanijų. E, ir bijo žmonės, e, konkrečiai krikščioniai asirai, kad jie bus Irake sunaikinti Tik tai labai nedidelės e, Basroje ir Bagdade išlikusios yra krikščionių bendruomenės, nebėra jų Ramadi ir Mosule. 14 e, metais birželėje Islamo valstybė perėmė Mosulo kontrolę. Tai yra e, senas labai miestas, kuriame gyveno asirų krikščionys ir praėjus tūkstančių metų, dviems tūkstančiams metams po uh, krikščionybės pradžios nebėra sekmadienių pamaldų tame mieste. Uh, daugiau kaip 120 tūkstančių e, krikščionių tame regione turėjo palikti namus ir persikelti į Kurdistaną. Iki 2003 metų maždaug pusantro milijono krikščionių gyveno Irake, dabar jų liko apie 300 tūkstančių. 80 procentų visų krikščionių gyvena Kurdistane. Per dviejus metus jie e, turėjo išsikelti iš Mosulo ir dabar e, netrodo, kad jie galės ten kada nors grįžti. Kitas e, pavyzdys - Sirija. Per pastarusius ketverius metus e, padėtis buvo labai sudėtinga dėl to, kad režimo paėgos kovoja su ginkluotomis opozicinėmis grupėmis ir piliečiai, įskaitant asirus, e, kenčia nuo šalies sugriovimo, dėl to, kad trūksta maisto, kūro, e, elektros, kad sugriautos civilinės infrastruktūros. E, Ir e, visi, aišku, e, Sirijos e, piliečiai kenčia nuo to, įskaitant krikščionius irus, bet asirai krikščionys kenčia nuo konkrečių specifinių problemų dėl to, kad Hasakė provincija ten, kur jie gyvena, patiria daug smurto ir jie turėjo palikti savo namus, taip pat Alepe, Homse. Ir tos teritorijos yra kontroliuojamas islamistinių ginkluotų grupuočių. Uh, Asirijos pili, asirai pili, civiliai gyventojai yra naudojami režimo, jais manipuliuojama. Jie uh, uh, naudojami kaip korta mažumų kovoje dėl valdžios. Kitas dalykas - imigracijos banga padidėjo dėl to, kad žmonės patiria saugumą, ekonominės problemas ir bijosi dėl savo ateities jie e, bijo, kad juos ištiks toks pat likimas kaip jų brolių Irake po 2003 metų. Taigi ar Asira ir kitos Irako ir Sirijos mažumos turi ateitį? Taip, aišku, tačiau ji nėra besąlygiška. Pirmoji sąlyga yra e, išspręsti pačias e, problemas, jų priežastis. Reikia humanitarinių, karinių, politinių priemonių. E, Mes turime spręsti e, problemas e, iš esmės ir siekti tų pačių tikslų. Prisiminkime, kas buvo Anatolijoje 1915 metais, Semelėje 1933 metais, Anfalija 1988 metais, Mosulėje ir Neveto uh, aukštumose 14 metais, Kabure Sirijoje 15 metais. Ir galima kartoti uh, tą uh, be paliovos, bet persekiojimai turi baigtis. Ir uh, reikia užtikrinti bendrą ateitį ir orumą visiems. Ir noriu pasakyti, kad apmaudu, jog uh, dabar kalbama tik tai apie politi, policinę valstybę ar šarijos valstybę, bet mes turime kalbėti apie valstybę piliečių labui, kuri turėtų konstituciją ir užtikrintų lygybę ir orumą visiems nepriklausomai nuo religinės ar etinės priklausomybės. Antras dalykas. Uh, Švietimo sistema, mokyklų programos turi būti peržiūrėtos, ypač atsižvelgiant į ne musulmonų, ne arabų mažumas. Pavyzdžiui, Irake yra keturios tokios mažumos - žydai, mandėnai, jezidai ir krikščionys. Tos keturios mažumos egzistuoja ir gyvena Irake ir gyveno šimtmečius prieš e, islamą, tačiau mokyklų programos Irake nėra net vienos pastraipos, kuri kalbėtų apie tuos E, seduosius Irako gyventojus. Trečias dalykas e, - neteisingai buvę režimai vaizduojami kaip gynėjai mažumų. Jie iš tikrųjų naudojosi mažomis, kad e, sustiprintų savo valdžią. Islamo pasaulis ir musulmonų vaidmuo. Pasaulis tapo mažu uh, E, kaimų. Mes e, išgyvename tuos, tas pačias problemas ir visų labui mes turėtume globalizuoti žmogaus teisų, e, nuomonės laisvės, teisingumo lygybės, vertybės. Jos turi tapti visiems prieinamos ir universalios. Mes taip pat turime pripažinti, kad mes gyvensime islamo santvarkoje. Aišku, yra skirtumai gyventi islamo santvarkoje ir su islamu, ką turi pripažinti europiečiai, bet mes kaip žmonės turime uh, gerbti vieni kitus. Dauguma musulmonų gyveno ir norėč, norėtų ir toliau gyventi taikiai, uh, gyvendami kartu su savo partneriais, ne musulmonų mažamomis. Mes turime uh, pasikliauti ir investuoti į e, tokią daugumą. Reikia siekti, kad žmonės e, būtų aktyvesni ir taip pat musulmonų elitas. Ga, ar gali tarptautinė bendruomenė mums padėti, ypač Europos šalis? Taip, išėties taškas buvo 1915 metų genocido pripažinimas. Mes taip pat tikimės, kad atskiros Europos valstybės pripažins šį genocidą. Mes negalime neikti e, praeities, nes e, tai neužtikrins kolektyvinės e, atminties aukoms. Mes taip pat norime tolesnių žingsnių iš ES. Mes raginame tarptautinę bendruomenę ir Europą E, atsižvelgti į žmogaus teisės ir kitas vertybės ir jas minėti e, bendraujant su šalimis, kurios pažeidinėja žmogaus teisės. Dėl krikščionių asirų mes kreipiamės į Europos valstybės ir prašome paremti mus, kad galėtume išlikti savo namuose Irake ir Sirijoje. E, šiuo kritišku metu ta parama turėtų būti karinė intervencija, kad būtų galima susigražinti kontrolę jų regionų. Politinė parama ir apsauga taip pat yra reikalinga, kad būtų išsaugota tapatybė. Sirijai e, efektyvus asirų krikščionių e, bendradarbiavimas e, šiuose politinėse procesuose yra labai svarbus. Turi būti išgirstas jų balsas. Irako atveju e, ne vien e, plokštumos Irake. E, regionas e, kolektyviai sutiko ir paremė Irako sirų krikščionių reikalavimus, taip pat jesidų ir šabakų E, konstitucinius reikalavimus. Ekonominė parama yra labai svarbu, galimybė grįžti į savo e, namus yra labai svarbu, nes migracija ir perkelimo programos nėra sprendimas. Tai gali būti atskiras sprendimas atskiriems atvejams, bet mes turime kolektyvinę problemą, problemą spręsti, kuri palėtė šimtus tūkstančių žmonių ir turime e, prisiminti, kad ši turtinga kultūra ir paveldas siekia tūkstančius metų. Tai labai svarbu artimiesiams rytams ir Šiaurės Afrikai. Mes labai užjaučiame e, tuos žmonės su liūdėsiu pripažįstame, kad labai daug žmonių prarado gyvybę viduržėmio jūroje bėgdami nuo konfliktų, bet mums reikia tvarių sprendimų, kurie užtikrintų stabilumą ir klėstėjimą e, žmonėms jų namuose, jų regionuose. Šiandien aš vėl pakartosiu tai, ką esu sakęs. Galbūt mes. E, esame bejėgiai, bet vis tiek turime viltį. Taigi padėkite mums, išlaikykite mūsų viltį gyvą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį kolegoms, parlamento nariams. Ponas Panseri nori pasisakyti pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu priminti, ką pasakė daktaras Atasi. Pri, pratesti jo mintį visiškai suprantama, kad galima piktintis mūsų reakciją ir jos nebuvimu. Jeigu pažvelgsime į naujas žmogaus teisų gairias, pamatysime, kad e, ten bandoma perimti tą e, na, lasdelę, komisija bando perimti tą lasdelę iš Europos parlamento. Tai yra mums didžiulis prioritetas, nes mes suprantame, su kokiamis problemomis susidurime kai kuriuose šalise, ypač Sirijoje, kur tikrovė yra labai sudėtinga ir kur Bašaro Lasado režimo priespauda yra didžiulė ir kur kalifatas ir islamo valstybė atlieka e, tolesnį blogą darbą, dėl to žmonės, šimtai tūkstančių žmonių priversti palikti savo šalį ir keliauti kitur. Religijos ir tikėjimo laisvės klausimas yra irgi fundamentalus. Tiesiog noriu pakartoti, kad mes norime paliudyti e, savo atsidavimą ir norime daryti daugiau, ne tik garsiau kalbėti. Dar vienas viso to aspektas yra susijęs su Sirijos ateitimi, dėl kurios reikia daugiau diskutuoti ir negalima kalbėti vien tik tai apie žmogaus teisų dimensiją, kokia jį bebūtų svarbi galbūt yra Europos parlamento narių, kurie bando užmėgsti ryšius su Bašaro Lasadu, tačiau tai yra klaida, politinė klaida. Turime suprasti, kad situacija šalyje per keturis metus pasikeitė labai smarkiai. Per tą laiką pasikeitė ir prioritetai, nes atsirado naujų veiksnių, ypač e, terorizmo, kurį sponsoriuoja kalifatas. Na ir tarptautinė nuomonė verčia atidžiai apie tai galvoti. Na, situacija Europoje, kai kurios šalis e, savarankiškai bando veikti, o dabar ES bando padaryti didesnį poveikį. E, dėl situacijos Sirijoje, tai Kalbant apie humanitarinę intervenciją Sirijoje, visą tai vietuoja e, Rusija ir Kinija. Jungtinės valstijos e, bando išvelgti kažkokias savo galimybės, tačiau e, pavyzdžiui, sutarimai su Iranu dėl brandolinių klausimų yra geopolitiniai susitarimai, tai reiškia, kad Iranas turės kitokią įtaką regione. Mums reikia e, realistiškai žvelgti į galimybę susijusią su Bašaro Lasado režimu. Ir kai aš sakau, kad tas realistinis požiūris turi būti, tai, e, tai reiškia, turime ir toliau iki galo ginti žmogaus teisės, ypač žmogaus gynėjų situaciją Sirijoje. Tai dėl to mums reikia aktyvaus dialogo ir su jumis. E, Madame Lochbiller. Pone Lochbiller. Ačiū, dėkoju pirmininkė, dėkoju svečiams už pareiškimus ir rekomendacijas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į kelis klausimus. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie karo nusikaltimus, kuriuos padaro visos pusės ir taip pat Asado režimas. Mes čia apie tai kalbėjomės, taip pat kalbėjomės ir užsienio reikalų komitete, kai ponas Dimistūra buvo atvykęs, jis vėlgi pabrėžė, kad didelė žmogaus teisų pažeidimų dalis dabar ir anksčiau Sirijoje yra būtent e, susijusi su Asado režimu. Tai mes tai, tai tą žinome ir mes kalbamės apie tai žinodami, kad tokie karo nusikaltimai, ir jūs kalbėjote apie žudimus Hama, ir dabar daromi nusikaltimai su tomis e, bomb sprogmenimis, tuose sprogmenimis statinėse, tokie nusikaltimai Taigi aišku, mums labai svarbus tie paliudijimai ir taip pat supratimai, kaip Sirijos valstybės teritorija yra naudojama išpoliams ir užkardoms prieš teroristus. Ir čia parlamente mes taip pat kalbame apie tai, koks karo nusikaltimų tribunolas galėtų būti įsteigiamas, nes saugumo taryma yra užblokuojama. Ir galbūt jūs galėtumėte pasidalinti savo mintimis, koks galėtų būti įsteigtas specialusis tribunolas. E, toliau dėl žmogaus teisų gynėjų. Po, ponas Weinholzer ir aš lankėmės Libane, mes susitikome su nevyriausybinėmis organizacijos atstovai, žmogaus teisų aktyvistais, e, kurie dirba iš Beiruto ir jie iškėlė tas pačias problemas kaip ir jūs, ponia, iš Tavlati. Būtent dabar, kai yra uždaryta siena tarp Sirijos ir Libano, kyla tikrai realių problemų, kaip dirbti Beirute ir taip pat keliauti ir šviesti apie žmogaus teisės ir galbūt kartu su ES delegacija Libane mes galėtumėme padėti. Mes taip pat susitikome su žurnalisto žmona, žurnalisto, kuris įkalintas žmona, jį įkalinta nuo 12 metų vasario mėnesio, Masin Darviš. Mes e, užsėmėme ir lobistinę veiklą, nes visuomet buvo atidedamas bylos svarstymas Sirijoje. Buvo atidėta kovo 25 dienai, mes prašėme, kad jis būtų išlaisvintas, nes kiti buvo išlaisvinti, bet tas žurnalistas ne. Uh, Tuomet mes rašėme poniai Mogerinį ir taip pat rašėme Dimistūrai, bet atsakymo negavome ir aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir arba išorės veiksmų tarnybos atstovams, galbūt jie dabar galės ir sureaguoti, pasakyti, kad reiktų neužmesti šios bylos, nes Beirute mes sužinojome, kad nėra ES delegacijos Damaske. Taigi mes turime pasirūpinti, kad pažiūrėti, kaip būtų galima užsimti tuo dalyku. Toliau jūs kritikavote tai, kad parlamentas nieko nedaro dėl ponios Aitūnį. Aš manau, kad mes bandome, bandome kartu su ją ir su Val Hamada, Nasa Hamadi ir Samira Al-Kadi. Net nežinome, kur jie yra, ir jūs taip pat. Ir kiek aš suprantu, kai tik yra galimybė kelti tuos klausimus parlamente ir tame padaline, kuris skiria Sakarovo premiją ir kuris užsima Sakarovo premiją, mes tą darome. Ir galiausiai, e, tėve, tėve Mandrai, mes Libane turėjome galimybę apie tai pasikalbėti ir kadangi jūs sakėte, kad jūsų manimų perkelimas, pabėgėlių perkelimas nėra sprendimas, aš norėčiau pabrėžti, kad mano manimu, ten, kur yra žmonių, pavyzdžiui, moterų, kurios yra prievartaujamos ir priklauso mažumoms po to, kai jas išmeta jų bendruomenės iš savo rato. Tokiais atvejais reikalinga parama iš ES ar atskirų valstybių narių, kad tos moterys saugiai būtų kažkaip galiausiai joms suteikta pagalba, kiek įmanoma. Pirmininkė, dėkoju. Ponas Gžip. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad čia pristatyta situacija ir kaip apie tai kalbėjo mūsų svečiai, rodo, kad iš ties situacija yra labai dramatiška. Tačiau nėra tiesa, kad mes nežinome apie tai. Galbūt visų detalių mes ir nežinome, bet Sirija, Irakas, tie nusikaltimai, pažeidimai. kurios daro taip vadinamo islamo valstybė ir ypatingai režimas Damaske ir kaip jis elgesi su savo piliečiais. Tai tikrai nėra mums nežinomi faktai. Man atrodo, gal 12 rezoliucijų, rezoliucijų šiais metais buvo priimta, aš nežinau, ar tai yra tikslus skaičius, bet maždaug tiek rezoliucijų buvo priimta ir humanitariniai aspek, aspektai visuomet yra įtraukiami į tas rezoliucijas, ypatingai kalbant apie Siriją ir Iraką tas rezoliucijas yra prieėmęs Europos parlamentas. Taigi humanitarnė padėtis yra kas kart nušviečiama. Ir taip pat moterų vaikų padėtis ir kitų pažydžiamiausių visuomenės grupių padėtis. Ten, kur yra sunaikintos socialinės struktūros. Vaikai negauna jokios bazinės pagalbos ir net, net jau tas laikas nėra organizuojamas. Tokie esminiai paprasti dalykai kaip mokslas, įėjimas į mokyklą. Taigi, viename iš klausimų išklausėme vienos bendruomenės atstovą iš Homs ir e, buvo kalbama apie tūkstantį vaikų, kuriais bandoma rūpintis ir buvo paaiškinta, ką jie daro su tais vaikais. Ir jie bando suorganizuoti tokias saugias zonas tiems vaikams, kad jie galėtų pasislėpti nuo to konflikto ar būti integruojami kažkaip įvedami į švietimo sistemą, į mokslą. Taigi jau nekalbant apie tai, kad yra visuomet rizika, kad jie gali būti indoktrinuojami. Tai yra labai svarbus klausimai, bet tikrai mes nesame visiškai neinformuoti apie tai ir taip pat norėčiau uh, jums priminti ir tai, kad ši padėtis ypatingai aktuali, kalbant apie persekiojimas mažumas, ne tik apie nacionalinės, bet ir religinės mažumas. Tai yra žmonės, kurie atsiduria labai priešiškoje situacijoje, kaip minėjo mūsų svečiai. Taigi aš norėčiau ir paliesti ir krikščionių temą, Sirijos krikščionių temą. Tai žmonės, kurie yra tų šalių gyventojai, kurie yra kilę iš tenais, jie nėra atvykę į tas vietas. Ir tas pats pasakytina apie krikščionių bendruomenę. Ir mes e, bandome viską padaryti, kad skleistumėme informaciją mums, mums turimomis priemonėmis apie jų padėtį, bandome kelti tuos klausimus valstybėse narėse, tačiau uh, žmonėms kartais, žmonių prioritetai kartais skiriasi priklausomai nuo to, iš kokios šalies jie yra. Skirtingos tautos e, turi skirtingų prioritetų. Vienos šalys labiau domisi viduržėmio jūros regionu, kiti domisi kitomis pasaulio vietomis. Taigi, be jokios abejonės, tai mums kelia didžiulį nerimą, tačiau taip pat ir nusivylimą, nes tos pastangos, kurių mes galime imtis, kad padėtumėme išspręsti humanitarnės problemas, yra tik tai ašaros vandenyne ir iš tiesų yra tūkstančiai žmonių, kurie atvyksta į Europą ir prašo prieglopšio. 130 tūkstančių tokių žmonių yra iš Sirijos. Bet tai yra tik tai viena to viso paveikslo dalis. Dramatiškiausias dalykas yra tiesiog uh, pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie vyksta į Europą, kad jie pirmiausia nenuskestų viduržėmio jūroje, nenorime, kad ta jūra taptų kapinėmis. Ir jiems padėtis yra beviltiška, jie bando išgelbėti, išsigelbėti, išgelbėti savo gyvybės. Tačiau bendrai vertinant, migracijos problema irgi yra labai dramatiška, nes saugus migracijos kanalai yra uždaryti ir dėl to situacija dar labiau dramatiškėja. Pone Tasi ir ponas Palauto ypatingai būtent akcentavo šį e, situacijos aspektą. Mes e, esame išsakę padėką kaiminėm šalims, kurios prieėmė daug migrantų Libanas, Jordanija. Mums reikia tikrai įvertinti tai, ką daro tos šalys ir tos šalys galbūt galėtų suvaidinti irgi svarbų vaidmenį teikiant humanitarnę pagalbą. Aš taip pat norėčiau priminti, kokios pozicijos e, laikėsi Europos parlamentas šių metų pranešime, kurį parengė panas Dzelį dėl žmogaus teisių. Galbūt tas pranešimas nebuvo toks jau labai sklandus, ne visos formuotės buvo labai sklandžios, tačiau vis tiek ten buvo kalbama apie tas problemas, su kuria susiduria Sakhavro premijos laureatai, kai jie tampa kaliniai savo šalyse, skaitant ir uh, šią ponę iš Sirijos. Taigi, taip, tai labai svarbu, aš pripažįstu, labai svarbu nepamiršti tokių žmonių, nepamiršti tų Sakarovo premijos laureatų, nes jeigu parlamentas tik tai įteikia apdovanojimą žmogui, kuris papasakoja realiai apie tai, kokia yra situacija, tikrai tie žmonės nusipelnė daugiau nei to, ne vien tik tai to apdovanojimo. Ir galiausiai yra tiesiog e, garso trūkdžių. Panašu, kad e, e, tasai kolega, kuris yra Turkijoje, naudojasi kompiuteriu ir jo klaviatūra yra per garsi. Prašau, ponė Gžyb, teskite. Ačiū. Ir dar vienas klausimas dėl to pranešimo, kurį parengė Žmogaus teisų komitetas ir buvo perdotas šis pranešimas ir Ženevo žmogaus teisų komitetui, kur kalbam apie tragišką humanitarinę padėtį Sirijoje ir Irake, kur yra keliamas pabėgėlių klausimas, mažumų klausimas, visi tie dalykai yra, įtraukiami, tą, yra įtraukti į tą deklaraciją ir perduoti Ženevai. Taip pat norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė ponas Atasi, kuris kreipėsi į mus, prašė, kad mes nuveiktumėme daugiau, daugiau siekiant taikos Sirijoje. Taika Sirijoje yra esminis dalykas, siekiant pagel, padė, pagelbėti ir pagerinti padėtį ir užkirsti kelią kariniams veiksmams. Tačiau tas procesas yra sudėtingas, taip greitai mes to negalėsime padaryti. Tas konfliktas jau yra penkerius metus. Tai yra klausimas jums, ponios ir ponai, jūs sakėte, kad, kad nereiktų, nėra galimybės vesti dialogą su režimu Sirijoje. Kita vertus, mes žinome, kad be Junktinių tautų saugumo tarybos įsitraukimo, apie tai buvo irgi kalbėta, be saugumo tarybos dalyvavimo problemos neišspręsime. Ir taip pat žinome, kad nuolatiniai saugumo tarybos nariai laikos turi visiškai kitų prioritetų ir nebūtinai tie prioritetai yra nuoseklūs ir nebūtinai jie e, prisideda prie to, kad būtų išspręsta humanitarnė krizė Sirijoje ir kiti su to susiję klausimai. Taigi, jungtinių tautų prioritetai kartais yra kitokie nei Europos parlamento. Ir ką mes čia galėtume nuveikti, toks būtų mano klausimas. Labai trumpam suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnyboms atstovams ponui Četsitsavas, e, jisai e, užsima Sirijos reikalais e, ir paskui Marisai Matijas, kuri vadovauja Mašeko delegacijai. Turime greitai baigti, nes dar laukia mūsų vienas labai svarbus klausimas. Turėsime apibendrinti diskusiją. Mes e, turime klausimą, bet vis tiek turime baigti savo darbą, kuris reiškia mūsų solidarumą su Sirija. Prašom. Dėkuoju, ponas Atasi kalbėjo apie Dash Isel e, sustiprėjimą ir e, poveikį tam, kaip mes apibrėžiame prioritetus. Jis taip pat kalbėjo apie tai, kad daug e, žurnalistų, kitų žmonių nuvyko į Damaską, Sirijoje ir kad e, režimas tuo pasinaudojo, sakydamas, kad dabar vakarai yra partneriai ir bando e, palaikyti režimą su e, Sirijos režimu. Noriu pasakyti, kad tokioje aplinkoje, tame kontekste ES užsienio reikalų ministrai kovo mėnesį patvirtino naujas išvadas. ES pozicija e, Sirijoje yra dar kartą e, pristatyta ir užsienio reikalų ministrai pakartojo, kad e, vertinant į veiksmus reikia pasakyti, kad Asado režimas negali būti partneris kovojant su Daesh. Taip pat ministrai pakartojo, jog ES toliau rems politinį procesą, kuris e, vestų link e, pereimio, bet e, sad, dabartinis režimas ir prezidentas negali būti naujosios santvarkos dalis. E, specialusis pasiuntinys Sirijai yra labai svarbus tam, kad e, galėtume iš naujo pradėti gyvendinti politinius procesus. Žmogaus teisų pažinėjimai yra labai didelė problema. Europos Sąjunga e, ragino perduoti nusikaltėlius į tarptautinį teismą, bet tai nedavė rezultatų. E, tarptautinė tyrimų komisija yra sudaryta, tai yra vienintelė struktūra, kuri tyria nusikaltimus ir, ir mes toliau dirbsime su ją. Mes taip pat paremėme daugelį organizacijų, pilietinės visuomenės organizacijų ir stebėtojų tinklą remiame, kurie e, mus informuoja apie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mes taip pat e, remiame organizacijas, kurios rengia dokumentus taip, kad juos būtų galima panaudoti e, teismo procesuose ateityje. Reikia pasakyti, kad praėjo beveik ketveri metai nuo karo pradžios ir tarptautinė bendruomenė tarsi pavargo, matome daškilimą, e, katastrofą viduržėmio jūroje. reikia ieškoti būdų sutelkti iš naujo pastangas, kad būtų galimas, galima rasti sprendimą. E, Sirijoje mes e, jaučiame e, tą tarsi nuovargį, tam tikrą nuovargį, ypač kadangi išgyvename finansų krizę, ekonominę krizę, bet ES numatė 500 milijonų eurų humanitarniai pagalbai ir stabilizacijos veiksmams Sirijoje. Tai yra nemaža suma, prisidinti prie tarptautinių pastangų, kurios buvo išsakytos per donorų konferenciją. Mes e, sieksime prisidėti prie stabilizavimo procesų Sirijoje, kiek galime. Taip pat e, sieksime paremti e, būdus išjudinti iš mirties taško politinius procesus, kurie užtikrintų pereinamojo laiko tarpio situaciją. Pone Lokbiller kalbėjo apie ES delegaciją Sirijoje. 2012 e, metų pabaigoje mes e, iš Damasko dėl saugumo priežasčių evakuavome visą misiją ir kol kas mm, sugebame vertinti padėtį Sirijoje. Dvi misijos siunčiamas į Damaską e, per mėnesį. Siekėme susitikti su pilietinės visuomenės atstovais kaip didesnių, kaip galima didesnių skaičiumi ir mes dėl politinių priežasčių neatidarysime misijos ir dėl nuogastavimų, kad tai gali Asado režimui mm, būti tarsi palankus e, koziris. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį poniai Maties, kuri vadovaujama Šreko delegacija Europos parlamente. Ačiū poną e, Salė Kahalė, e, tėvę Emanuelį. Labai gaila, kad kiti kviesti svečiai negali atvykti, neatvykti, tačiau dėkoju ypač ponui Alietasi, ypač už tos dalykus, kuriuos jūs mums sąžiningai išsakėte kaip reikalavimus, prie jų grįšiu po kelių minučių. Taip pat noriu padėkoti ponai Kahalė už e, jos indėlį į šią diskusiją ir e, už tuos sunkius klausimus, kurius keliate. Pratesiu šiek tiek tai, kas buvo pasakyti, nors pritariu daugam, ką pasakė kolegos, tačiau aš manau, kad pono Alietas išsakytas reikalavimas yra toks dalykas, į kurį turime atsižvelgti rimtai, ne tik sakyti, kad mes jau ir taip daug darome. Taip, mes darome kažką, bet galima padaryti daug daugiau. Negalime taip pat pamiršti didžiulės atsakomybės, e, kurią turi e, valstybės narės ir Europos institucijos šio konflikto kontekste. Aišku, mes pasisakėme už žmogaus teisų apginimą, už teisingumą, už orumą. Mes tvirtiname rezoliucijas, kur kalbame apie žmogaus teisų apsaugą. E, ar tai būtų Sirija ar Irakas. Tačiau aš manau, kad jūsų kritika išsakyta yra labai svarbi taip pat, kad, kaip sakė tėvas Emanuelis, reikia pasiekti problemų šaknis, o tai daro taip pat ir ES valstybių valstybės narėms ir institucijams spaudimą dėl to, kad galima padaryti daug daugiau. Kaip ir jūs, aš jaučiuosi labai susierzinusi dėl to. Kartais mes pervertiname Europos parlamento vaidmenį, kai kurios klausimus sprendžiant, tačiau kai kuriuose sritose galima padaryti daugiau. Norėčiau apie jas pakalbėti, nes čia mūsų atsakomybė. Mums reikia tinkamos pabėgėlių politikos, tačiau jos ES neturime, reikia čia dirbti. Mes esame vienas iš didžiausių humanitarinės pagalbos teikėjų, tačiau reikia daryti daugiau. Ir netgi siekiant giliau e, atsekti, siekiant tas problemų priežastis, yra daug dalykų, ką galima padaryti. Reikia už paskelbti visišką embargą ginklams, kurie parduodami konfliktų regionams iš ES valstybių narių pusės. Negalime stovėti nuo šalyje, turime kovoti už tą embargą, kaip ir už embargą, ne, kad nebūtų perkama nafta iš teritorijų, kurios yra okupuoja islamistai. Taip pat reikia dirbti ne tik Sirijoje ir Irake, bet ir kaiminėse šalise. ir ponios Kahalė e, žodžiai čia yra svarbus. Pavyzdžiui, kas vyksta Turkijoje. Kovotojai gali pereiti Turkijos sieną, tačiau žmogaus teisų aktyvitai ne, humanitarinio koridoriaus nėra, neįmanoma jo e, įdėkti. Na, reikia daugiau žodžių, daugiau dėmesio skirti ir e, mūsų atstovo demistūros žodžiams. Taigi aš manau, kad daug kas, daly, daug kas yra, ką galima padaryti, <clears throat> kas būtų susijęs su problemų šaknimis ir priežastimis. Deja, ir mes esame iš dalies atsakingi už e, islamo valstybės atsiradimą. Ir aišku, mes žinoma turime remti jūs, turime jūs girdėti ir prisimti savo e, atsakomybę. Čia nėra religinių skirtumų klausimas. Aišku, kad mažumos nukenčia visą laiką daugiau. Vėliose šalise turime daugiau tam skirti dėmesio. Ir kaip tėvas Emanuelis kalbėjo apie didžiulį krikščioniškų mažumų skaičiaus sumažėjimą Irake pastaruoju metu. Aš prisiminiau tarpinės bendruomenės atsakomybę. Negalime pamiršti savo atsakomybės. Taigi, jūs nusipelnote mm, geresnių galimybių pilietinės valstybės ir galimybės kirsti sieną nenusikalsdami Ir klausimas ne tik dėl to, kad reikia kalbėtis ir skelbti rezoliucijas. Klausimas yra susijęs su labiau horizontalia politika, apimančia visos šios problemas. Mūsų delegacija vyks į Libaną kitą mėnesį ir šiandien mes Taip pat rengiame delegacijos posėdį, kalbėsime apie Jarmako stovyklą. Dar kartą noriu Jums padėkoti. Mes mm, negalime, aišku, švesti konflikto penktųjų metinių tokioje situacijoje. Do you hear me? Yes. Um, yes. Um,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 kidnapped by his, uh, uh, by his group. Uh, Zahar al-Lush, he is the chief of one of the uh, Islamist. Zahar al-Lush yra vienas iš islamistų kovotojų grupių vadovas ir yra kaltinamas uh, Zazamiros ir kitų pagrobimu. Ir dabar jis lankosi Stambule, buvo priimtas neoficialiai vyriausybės atstovo, bet e, jis lankosi Stambule, tačiau jis yra e, pirmas didžiausias tariamasis e, pagrobęs tą Sakrovo premijos laureatą. Pirminkė, taip, mes tai padarysime šiandien po pietų. Du dalykai, jeigu leisite nemanykite, kad Sirijos krizė yra susijusi su pabėgėliais. Sirijoje ir kaiminėse šalise yra ne tik pabėgėliai, yra ir turtuolių, ir vidurinių klasių. Aišku, pabėgėlių klausimas yra svarbus, tačiau reikia ir kitokios paramos mūsų ateičiai. Antra, Aš e, džiaugiuosi tuo, ką jūs sakote apie Siriją, bet dar vieną dalyką pasakysiu. 2013 metais e, režimas užpuolė Strahudą, šimtas tūkstančių civilių žuvo, vaikų, moterų. Iki šiandien tie patys gyventojai yra apgulti ir yra bombarduojami. O dabar yra 21 amžius. Tai nėra daugiau Sirijos klausimas, tai yra žmogiškumo klausimas. Kaipgi galima žudyti žmonės naudojant cheminius ginklus šiuo metu, šiais laikais. Tie nusikaltimai prieš e, žmogiškumą ir toliau tęsiasi, panaudojant berilio bombas. Režimas turi 3-4 oro uostus, e, e, kurie dar veikia ir iš ten siunčiami lėktuvai bombarduoti civilinius gyventojus, panaudojant berilio bombas. Tai yra didžiulė gėda visai e, žmonijai, kad tokie nusikaltimai tęsiasi ir toliau. Ačiū po vieną minutę visiems kitiems, nes labai vėluojame. Aš tik tai noriu pasakyti, kad jeigu kalbėsime apie režimą, bombardavimus, reikalinga realistiška strategija. Jeigu kalbėsime apie ekstremizmą, reikia ieškoti ryšio tarp režimo ir įvairių ekstremistinių grupuočių. Daug yra dokumentuotų atvejų, kaip režimas bombarduoja ne islamistus, bet nusaikius kovotojus. Jie paleidžia islamistus, tačiau e, kankina e, humani... žmogaus teisų gynėjus. Jeigu norime spręsti ekstremizmo ir islamistinių grupuočių problemą, reikia susidoroti su režimu. Galbūt prieš tris metus buvo galima sakyti, kad nebuvo tarpinės valios ir negalima buvo įveikti Rusijos blokavimo. Tačiau dabar, kai jūsų pajėgos bombarduoja islamo valstybę, tai rodo, kad e, tarptautinė valia atsirado tai daryti. Taigi yra galimybė ir tai yra svarbu ir jūsų saugumo, ir jūs galite tai padaryti. Jūsgi mobilizavote savo karinės pajėgas kovai Sirijoje. Reikia mobilizuotis, sprendžiant e, visų problemų esminės priežastis. Yeah, just a short uh, comment for Ms. Barbara. Uh, I fully understand. Norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė Barbara. Taip, yra šeimų, yra pavienių asmenų, kuriems turime suteikti galimybę naujam gyvenimui, naujai ateičiai Europos šalyse. Aš nekalbu apie tos pavienius atvejus, aš kalbu apie bendrai situaciją, apie bendrai mūsų žmonės. Ir norėčiau pasakyti, kad kaip ir visi pasaulio žmonės, mes irgi norėtumėme kurti savo ateitį ten, kur yra mūsų šaknys. Diaspora ir yra diaspora, bet ji yra tik tuo met, jeigu turi gimtinę šį savo šalį, kitos alternatyvos nėra. Taigi aš darau skirtumą tarptų pavienių atvejų, apie kuriuos jūs kalbėjote, aš suprantu, pritariu, bet aš konkrečiai kalbėjau apie kolektyvinį sprendimą, bendrai apie visus žmonės, kurie nori e, kurti savo ateitį savo šalyje pirmininkė. Dėkuoju. Dėkoju Jums visiems, tikrai be jokios abejonės mes sieksime taikaus demokratiško sprendimo Sirijoje visomis įmanomomis priemonėmis. Skubiausia, aišku, atlikti tą vidutinės trukmės darbą, o po to mūsų lauks ilgalaikis darbas, bet mes tikrai e, ryšto ne, nepra, neprarasime ir dirbsime kiek galima efektyviau. Ačiū.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

Voy a, voy a ser muy estricta con el tiempo. Labai griežtai skirstysiu kalbėjimo laiką, kad galėčiau suteikti žodį visiems, kurie norės pasisakyti. Žinote, kad norėjome surenkti šį klausimą apie Romų mažumos padėtį trečiosiuose šalyse. Rengiamas klausimas praėjus ketvirtai, neseniai minėjome e, Romų dieną, tai buvo balandžio ketvirtą dieną, taigi mūsų klausimas e, surinktas e, praėjus nedaug laiko po tos minėtinos dienos ir taip pat per plenarinę sesiją mes patvirtinsime rezoliuciją dėl Romų genocido per antrąjį pasaulinį karą. Labai prašau kolegų, kurie kalba atsisalė, kad išeitų ir darytų tą už jos ribų kai kalbame apie ES ar vakarų Balkanuose gyvenančius romus, tai situacija jų panaši, kalbam apie diskriminaciją, socialinę atskirtį, kad jie negali pakankamai naudotis viešosiomis e, e, paslaugomis, kad, kad jie gyvena skurdžiai. Taip pat e, reikia kelti klausimą, kaip visuomenė žiūri į romus ir kaip galime užtikrinti integraciją, perteikti šį signalą. Šiandieną atvyko dviejų e, Romų organizacijų atstovai pas mus, Adrietikas Santari 2014 metais e, buvo jis apdovanotas komisijos e, premija už Romų integraciją. Jisai e, vadovauja Roma aktyvą Albaniją organizaciją ir jam pirmajam suteiksime žodį. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man labai malonu dalyvauti šiame klausime. Labai džiaugiuosi, kad jūsų komitetas svarsto Romų mažumų klausimą ir ypač vakarų Balkanų Romų reikalus. Mes e, norėtume, kad diskusija būtų apie Romų padėtį iš e, E, europietiškos perspektyvos. Aš atstovauju organizacijai ir Albanijoje, kuri kurta 2006 metais ir jos tikslas yra mūsų sutelkti, įgalinti Romų bendruomenėse, e, nes tai yra vienintelis būdas pasinaudoti egzistuojančiais mechanizmais E, mes priklausome e, platesniam e, Romų organizacijų tinklui. Tai labai įdomi veikla, nes mes žiūrime į galimybės vietoje ir mes esame pirmoji Romų organizacija, kuri buvo komisijos pastebėta, išskirta, jai buvo suteikta suteikta premija, tai labai malonu, ypač tai svarbu šitokioms mažoms šalims kaip kad mano šalis, Albanija, nes e, tai atveria galimybės plačiau diskutuoti e, mūsų reikalus su vyriausybė ir kitais partneriais. E, dar norėčiau pakalbėti ir apie kitus dalykus, ne tik mūsų organizaciją. Pateiksiu šiek tiek informacijos apie Romus, kurie gyvena Albanijoje. E, nežinome tiksliai, kiek yra Romų dėl paprastos priežasties atliekamos aplausos, bet yra labai daug netitikimų tose apklausose 95 metais Minority Rights grupė e, teigia, kad yra nuo 90 iki 100 tūkstančių Romų Albanijoje, bet gyventojų surašymas 11 metais buvo atliktas Albanijoje ir e, skaičius nustatytas Romų buvo 8304. Mano organizacija mano, kad vyriausybė paprasčiausiai prarado galimybę įsigilinti ne tik į skaičius Romų gyvenančių šalyje, bet taip pat pagalvoti, kaip geriau spręsti Romų mažumos problemas. Albanijos vyriausybė E, įgyventina Romų traukties iniciatyvą. 15 metais baigėsi ši iniciatyva, jos galiojimas 10 e, metų. Taip pat 10-15 e, metams yra patvirtintas veiksmų planas. Ir matome, kad vis tik tai strategijose trūksta vizijos dėl ekonominio įgalinimo E, vidutinė ir ilgalaikėje perspektyvoje. Reikia e, galvoti, kaip strategija ištisoms kartoms pasinaudoms, bet taip pat reikia ir dabar spręsti to užburto rato problemas, e, su kuriomis susiduria Romų mažuma. Reikia, kad Romai taip pat reikalautų atskaitomybės iš vyriausybės, bet mažėja pilietinės visuomenės e, e, veikla, Romų pilietinės visuomenės e, veikla. Ir mes neturime pakankamai pajėgumų reikalauti atskaitomybės iš vyriausybės. Vyksta konsultacijos, diskusijos su kai kuriomis nevyriausybinėmis organizacijomis, bet neturime aiškaus mechanizmo apie tai, kaip turėtų vykti grupės ir NVO tos konsultacijos. Mes taip pat matome, kad finansavimas 2007-2013 e, metais e, pasirengimui narystė Europos Sąjungoje e, nepasiekė Romų ir dėl to gal Romų pilietinės visuomenės aktyvumas sumažėjo. Tačiau strategija, kuri įgyvendinama, e, numato tam tikrus prioritetus e, - švietimas, užimtumas, e, paveldas, būsto suteikimas. Egzistuoja politinis dokumentas, kurį patvirtino Albanijos vyriausybė šioje srityje. Tačiau gal akcentas socialiniai ekonominiai intervencijai ir veiksmams nesprendžia pagrindinių e, Romų e, socialinės atskirties problemų ir e, neigiamų nuomonių apie Romų atstovus problemos. Nes tai yra susijęs su struktūriniu instituciniu rasizmu, su kuriais susiduria Romai kasdien. Jeigu priimami kažkokie atskiri, kad ir labai geranoriški sprendimai, jie nepadės ir Romai toliau bus diskriminuojami e, visuomenė, nes e, nuotaikos priešiškos Romams ir toliau klestės. Atlikome 13 metais atitinkamą tam tikrą apklausą apie Romų įtraukti, parengėme ataskaitą. Ir matėme, kad daugiausiai problemų užimtumo, būsto, švietimo srityse ir yra kitų problemų. Tačiau užimtumas yra didžiausia problema. 84 procentai Romų neturi darbo Albanijoje. Tai taip pat uh, rodo, kad užimtumas yra didžiausias prioritetas, kuris tikrai turi būti įgyvendamas. Kitas, kita problema yra būstas. 62 procentai gyventojų nurodė tai kaip didelę problemą, 46 procentai švietimą. E, nedarbas, dėl ko jisai toks paplitęs, trūksta įgūdžių, trūksta darbo vietų. 71 procentas sakė, kad yra diskriminuojami. diskriminuojami E, taip pat 33 procentai išvyko kitur. Daugelis žmonių išvyksta iš šalies, ieško prieglopščio vakaruose, pirmiausiai Vokietijoje. Keletas rekomendacijų. Jums ir tiems kitiems, kurie mūsų klausosi dėl strategijos įgyvendinimo. Reikia, e, kad Albanijos vyriausybė su mumis bendradarbiautų, kad būtų galima įgyventinti naują veiksmų planą, kurį e, parengė vyriausybė. reikėtų taip pat e, derinti veiksmus su nacionalinėmis Romų integracijos strategijomis e, ir pagrindais tų strategijų. Taip pat savivaldybės turėtų turėti lėšų gyvendinti toms strateginėms priemonėms. Ir reikėtų paskatinti Albanijos vyriausybę e, sekti, kokia yra socialinė atmosfera, kaip reiškėsi priešiškos nuotaikos ir reikėtų, kad um, teismai, teisės saugos institucijos uh, taip pat atkreiptų dėmesį į tai. O dėl komisijos, Europos komisijos, manau, kad reikėtų, kad komisija specialiai skirtų lėšas uh, Romų organizacijoms taip pat pažangos ataskaitose reikėtų konkrečiai, konkrečiau kalbėti apie Romų problemas ir jų sprendimą. Reikėtų taip pat daugiau dirbti stebint, kaip yra užtikrinamos Romų teisės. Aišku, į metinius tarp parlamentinius sutikimus e, su Valkų, Balka, Vakarų Balkanų šalimis reikėtų taip pat įtraukti Romų klausimą. Čia dabar žodis poniai Katalinai Bars, Barson, Barsonė. Ji yra uh, fondo Budapešte vadovė. Tas fondas sprendžia Romų bendruomenės klausimus būtinėme kontekste nuo 10-mečio ir per įvairias publikacijas ir per televiziją skaitmenės technologijas yra naudojamos skleidžiant apie tai informaciją. Gal pradėsime nuo vaizdo įrašo. Thank you.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 koja će jednog dana biti poznata i velika. Ja sam Fatima, ja sam iz Crne Gore, ja sam Romkinja.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 ladies and gentlemen, this campaign is a... Ponios ir ponai, ši kampanija yra daugelio metų Vakarų Balkanuose filmavimo rezultatas. Tai yra tyriamosios, tyriamosios žurnalistikos e, serialas, e, laidų serija. Mes lankėmės įvairiose Romų bendruomenėse ir man per tos apsilankimus e, tapo akivaizdu, kad Vakarų Balkanų istorija, Jugoslavijos, buvusios Jugoslavijos respo, istorija taip pat visi tie kultūriniai ir istoriniai dalykai sukūrė tam tikrą politinę ir kultūrinę situaciją Romų bendruomenėje. Ir tas pasirengimo narystiai procesas yra galimybė, kurią reikia pasinaudoti, kalbant apie Romų integraciją. Ir ši istorija, šis palikimas e, turi ypatingą dinamiką Vakarų Balkanuose. Kai 2010-2011 metais mes filmavome regione, mūsų kampanijos bal... tikslas buvo sustiprinti Romų moterų balsą visuomenė, visuomenėje. Tai yra aktyvios nevyriausybinės organizacijos, nevyriausybinio organizacijų aktyvistės, moterys, kurios kartu su mumis rengė tą video ir dalyvavo mūsų kampanijoje. Aš bandysiu uh, papasakoti, kaip, ką mes darome, ką bandome keisti vietoje. Ir norėčiau čia paminėti dvi vietos iniciatyvas, kurioms vadovauja Romų, Romų moterys Vakarų Balkanuose. Tai daro didelį įtaką jų bendruomenėms. Ir pakelia dvasinę prasme kitas moteris ir taip pat mm, reikalauja, kad kitos moteris visuomenės būt, ir bendruomenės būtų atsakingos už tų moterų integravimą. Fatima, kurią matėte, norite, nori tapti dizainerė, mados dizainerė, aktyviai dalyvauja Jotkalnyjoje vienos nevyriausybinės organizacijos veikloje ir dalyvauja feminiščių organizacijoje. Tai yra tinklas, kuris teikia psichologinę pagalbą moteriams, kurios susiduria su smurtu. Daugelį metų jos vadovavo vienam projektui, kur moterys iš Romų bendruomenės susitikdavo ir bendraudavo dabar. Tai yra vienintelė organizacija Jotkalnyjoje, kuri kovoja už Romų teisės. Ši organizacija taip pat stebi, kaip yra įgyvenimas veiksmų planas dėl Romų integracijos Jotkalnyjoje. Praeitais metais buvo suteikta, e, suteiktas apdovanojimas šiai organizacijai už novatoriškus požiūrius. E, Taigi mes e, bendraujame su tomis organizacijomis ir labai jas remiame per vizualinius pokyčius ir kalbame apie jų bazinius interesus. Tusloje, Bosnijoje, Polijoje buduknost moterys, e, tai reiškia geresnė ateitis, e, sprendžia esminius klausimus Romų bendruomenėje kalbama apie mažumų teisų atstovavimą, apie tai, kad reikia prisidėti prie tos pusiausviros Bosnijoje. Indira Bairamovič, kuri yra nevyriausinės organizacijos vadovė, yra nenuilstanti aktyvistė, kuri bando suteikti daugiau teisų Romų bendruomenės moterims. Ir ji dalyvau, dalyvavo taip pat ir socialinės integracijos komisijos veikloje ir bando integruoti Romų klausimus į tos komisijos darbą. Nepaisant poten... pokyčių potencialo, visų tų organizacijų, tų moterų padėtis yra labai gležna. Romų bendruomenės ateičiai labai svarbu, kad tokios iniciatyvos būtų pripažįstamos, paremamos ir finansinė prasme, ir pajėgumų kūrimo prasme, kad jos galėtų sukurti e, tvaresnės šaknis ir kovoti su e, korupcija ir e, prievarta prieš mažumas. Šiame kontekste mes tikrai matome, kad Yra daug lėšų netinkamo panaudojimo švaistimo pavyzdžių vidurio Europoje ir rytų Europoje. Labai svarbu, kad pasirinkimo narystiai lėšos e, pasiektų ir Romų bendruomenę, padėtų jai integruotis, taip pat, kad parama gautų ir Romų moterų iniciatyvos, taip pat, kad būtų sukurti mechanizmai tam, kad parama gaunanti organizacija nepriklausytų nuo vietos ar nacionalinių politinių veikėjų, kad ta parama, ta, ta, tas lėšų panaudojimas būtų prižiūrimas ir stebimas nepriklausomų stebėtojų. Tai yra esminės rekomendacijos, kurios yra labai aktualios pilietinės visuomenės veikėjams, kad tai būtų, tai leistų geriau panaudoti pasirinkimo narystėje lėšas Vakarų Balkanuose. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes e, veikiame Budapešte, Vengrijoje ir bandome sukurti tų organizacijų ir iniciatyvų tinklą ir skleisti žinias, jas pavesti didelėmis diskusijomis ir mokyti jas, kaip naudoti, žinias, naudoti žiniasklaidą savo labui, kad e, galiausiai jų problemos ir rūpešiai būtų išgirsti. Ačiū. Dėkoju, poniai Varsonė. Dabar žodis Nadir Radzepi. Jis irgi atvyko šiandieną pas mus. Jis priklauso atviros visuomenės fondui. Prašau, ponė Recepi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš parašiau savo pasisakymą raštu ir patikiau jums, kad e, būtų liktų daugiau laiko galbūt klausimams ir atsakymams. Gerami Europos parlamento nariai, ponas ir ponai. Nu, iš pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę pasidalinti savo patirtimi. Per praėjusį dešimtmetį Europos parlamentas rodė daug dėmesio Romų situacijai ir tokiu būdu jis rinko informaciją ir nuomonės iš valstybinių institucijų ir plėtinės visuomenės organizacijų. Deja, Romų klausimas vis dar laikomas nedidelę problemą atitinkamų šalių vyriausybių. Nors, nors ES ir ES komisija daug dėmesio skiria e, specifinėms e, sąlygoms dėl Romų įtraukties į stojimo procesą, bendras, bendra politinė ir institucinė aplinka regione nerimtai tai vertina. Daugiausia dauguma institucijų praneška daro viską, ką gali dėl Romų įtraukties, o pilietinės visuomenės organizacijų teiginiai, kad šios pastangos yra nepakankamos ir neduoda e, apčiopinų rezultatų. Tačiau tiesa yra ne kažkur per vidurį, bet e, yra už tų, tos informacijos, kurį kiekviena šalis turi ribų. Aš kviečiu apsilankyti keletą iš maždaug tūkstančio Romų gyvenviečių Vakarų Balkanų šalise ir pabandyti suvokti realią situaciją. Atvirosios visuomenės fondas per savo programas, nedėlės iniciatyvas mobilizuoja žmogiškosius išteklius ir e, ekspertinės žinias, gerinant Romų kasdien gyvenimo situaciją. To nepakankama, nepakanka, nes institucijos E, nevykdo savo padažadų Romų piliečiams e, pateiktų, teikiamų centrinių ir vietinių lygmenių. E, be to, institucijų diskriminacija ir aplaidumas tebelieka didžiausia nerima keliantis dalykas. Pabrėžiamas institucinė diskriminacija, užimtumo, netinkamo policijos elgesio, rasinio profiliavimo, prie Makedonijos ir Serbijos sienų, prasta galimybė apsinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis, selektyvinis traktavimas, priimant Romų vaikus į mokyklas, mažinama parama ir taip toliau. Kitas, kiti nerima keliantis dalykai yra asmeniai dokumentai, pilietybės, gyven, gyvenim, gyvenimo susijėtos registracijos klausimai, taip vadinamų nematomų žmonių skaičius nuolat vertinamas, tačiau tai tampa įvairių kartų problema, tol tas e, skaičius didėja. E, Serbijoje, manoma, Romų yra asmeninį dokumentą apie 300 tūkstančių, Makedonijoje nuo 2 iki 5 tūkstančių, o Jatkalnyje daugiau kaip 2 tūkstančiai Kosovo pabėgėlių neturi gyvenamosios vietos dokumentų. Partneriai ne tik neregistruoja e, naujagimių, bet e, ir miršta Romai be jokių tapatybės dokumentų. Girmybė kreiptis gauti pilietybę yra labai sudėtingos, brangios ir selektyviai vertinamos. Dauguma prašymų teikėjai laukia arba pasiklysta administraciniuose labirintojose tuos ilgus metus, kuomet reikia laukti ar iš naujo pradėti tuos procesus dėl to, kad E, pasibaigė terminai. Greičiausias būdas gauti tapatybės dokumentą būti, yra būti nusikalteliu, dažnai nusikalsti. Pastaruoju metu Romai be dokumentų gavo e, tapatybės dokumentą e, per 24 valandas dėl to, kad reikėjo jį teisti. Ir jis buvo nuteistas kalėti. Tai įvyko Makedonijoje. Trečias dalykas yra Romų saugumas. Dauguma pranešimų nerima keliančių patikėme iš Serbijos, kur policija neapsaugo Romų gyventojų nuo neofašistinių grupuočių išpolių. Panašiai, Jobiko filialai Vojvodinoje bano e, pademonstruoti savo politinį e, egzistavimą šios manęs provincijos šiaurėje. Ir čia norėčiau pagirti institucijų ir nevyriausybinių organizacijų reakciją ir priešingai kritika pateikiama nevyriausybinio organizacijų dažnai tildoma įvairių teikiant institucinius grasinimus. Taip pat norėčiau pasidaryti informaciją apie pozityvę pažangą. Visos šalis patvirtino oficialią e, Romų traukties politiką ir e, įsteigė skyrius dirbančius šiais klausimais savo institucijose. Tai buvo laikotarpis, kol buvo konsoliduojamas, konsultuojami tų skyrių darbo įgaliojimai. Deja, jie nėra susijęti su ES stojimo procesais ir turi labai menkas institucinės ar finansinės galės. Atviros visuomenės fondas teikia finansinę paramą kuriančių skyrių pajėgumus e, Albanijoje, Makedonijoje, Kroatijoje ir Serbijoje ir Jotkalnyje, įskaitant ir naujų Romų nacionalinių integracijos strategijų kūrimą. Tačiau tie skyriai dirbantys su Romais turi būti aktyvesni, didinti savo žinias, pasinaudodami plėtros ir ES galimybėmis. Taip pat norėčiau, kad pakviesti Europos komisiją stiprinti ir paramą nepriklausomų nevyriausybinių pilietinių organizacijų e, sričiai esama spraga tarp pasiektų rezultatų ir IPA fondų e, rodo, kad trūksta stebėsenos, o tai reikia spręsti sistemingai. E, subsidijų schemų prietinės finansinės organizacijoms e, skaičius turėtų būti dinamas, siekiant didinti jų pajėgumus, kad būtų galima užtikrinti stebėseną, paslaugų teikimą. Taip pat e, rekomenduojama finansuoti stipendijų programas e, Romams e, kas būtų naudinga visiems. Pirmosios iniciatyvos dėl socialinio verslumo davė gerų rezultatų, nepaisant to, kad dauguma šalių neturi teisės aktų užtikrinančių mikrokreditų teikimą. Mes raginame Europos parlamentą padidinti spaudimą vyriausybėms, patvirtinti tokius įstatymus pagal ES teisyną ir galiausiai mes kviečiame Europos parlamentą ir komisiją ypatingą dėmesį skirti regioniniams būsto programoms priminant atitinkamas institucijoms, e, kad reikia spręsti Romų būsto problemas, panašiai kaip ir kitų pabėgėlius ar perkeltų gyventojų problemas. Ir aš norėčiau e, taip pat e, priminti, kad mes esame pasirengę pateikti ir daugiau informacijos apie tai ta, ir, ir tas žinias, kokias esame surinkę įvairiose šalise. Dabar steiksiu žodį poniai e, Martai Garsijai Fidalgo, kuri atsakinga už e, Romų politikos koordinavimą. Ji dirba e, kaiminystės ir plėtros darybų generalinėme direktorate Europos komisijoje. Prašom. Gerbiami šio pakomitičio nariai, man labai malonu lankytis pas jūs šiandieną ir e, pakalbėti su gerais draugais, kartu būti salės priekyje, kurie atstovauja Romų e, pilietiniai visuomeniai. Pirmiausiai, aš pati prisistatysiu. Aš esu Romų e, integracijos koordinatorė plėtros šalyse, tai naujas postas e, pernai gegužės mėnesiais buvo sukurtas. Kodėl? Todėl, kad komisija mano, jog Romų integravimo klausimas yra prioritetas. E, vėliau paaiškinsiu, kodėl tai yra prioritetas ir koks dabar yra mano vaidmuo. Koordinuoti Romų integracijos darbą tiek mūsų generalinėme direktorate, tiek ES delegacijose atitinkamuose šalyse. Mes e, norėtume, kad Romų integracijos e, reikalai būtų svarstami aukštesnių lygmenių, kad būtų rengiamos strategijos ir kad būtų e, pristatomi veiksmai Romų nacionaliniuose, tarptautiniuose forumuose. Mes dirbame su įvairiomis Romų grupėmis. Kai kalbame apie Balkanų, vakarų Balkanų šalis, aš nuo pat pradžių noriu kalbėti atvirai ir paaiškinsiu kas buvo anksčiau ir kaip dabar viskas e, kinta. Bet pačioje pradžioje reikia pasakyti, kad reikia dar labai daug ką nuveikti. E, kaip kalbėjo e, kolegos e, ir išgirdome labai įdomių minčių iš jų. Vakarų Balkanų šalyse Romų bendruomenės išgyvena panašias problemas kaip ir valstybėse narėse gyvenantis Romai ir mes turime žiūrėti tai, kas ES Romų politikoje buvo sėkminga, kas nesėkminga. Taip pat mes e, turime nepamiršti e, istorinių tam tikrų e, dalykų, istorinių, socialinių, ekonominių dalykų, kurie yra aktualūs. Taip pat yra aišku, kad komisija nori turėti bendrą pagrindą Romų politikai E, kurie spindėtų keturis ES prioritetus - švietimą, sveikatos apsaugą, būsto reikalus ir užimtumą. Bet taip pat mes e, turime papildomą prioritetinę politikos kryptį, apie kurią kalbėjo prelegentai. Tai yra asmens dokumentų išdavimas, nes e, tame regione labai daug yra taip vadinamų nematomų Romų, kurie neturi dokumentų. Ir mūsų generalinis direktoratas veiks šioje srityje taip pat. E, lyties ir e, neigiamų nuomonių, nuostatų e, Romų atžvilgių dalykai, su kuriais reikėtų, kuriuos reikėtų nagrinėti giliau ir spręsti. Mes taip pat žiūrime į situaciją į atskiras šalis, e, nes yra labai daug specifikos kiekvienoje šalyje. Kaip mes apibrėžiame savo politiką istoriškai? 2004-2007 metai ši plėtra. Jūs turite e, suprasti, kad mes e, kandidates rengėme taip, kad jos sėkmingai e, gyvuotų įstojusios į Europos Sąjungą 2004-2007 metais, e, kai rengėme tada e, įstojusias šalis, mes siekėme jas priartinti prie atitinkamo ligmens, tai buvo trūkumų, dabar jos yra daug labiau pažengusios, o mes įgyvendome tuo metu uh, Romų integracijos programas pagal taip vadinamus Kopenhagos politinius kriterijus ir mes e, po e, tų šalių įstojimo supratome, kad dar daug ką reikia padaryti. Ir tai yra e, vienas iš svarbiausių mūsų veiksmų elementų. Europos Sąjunga 2011 metais išgyveno vieną labai svarbų momentą, kai buvo patvirtinta e, pagrindų programa e, Romo atžvilgių ir e, po to sekė kiti įvykiai ir plėtros politikoje tai buvo labai svarbus elementas, kuris apibrėžė mūsų darbų pobūdį. Atsirado papildomas dėmesys Romų integracijai. 2013-2014 metais plėtros strateginiuose dokumentuose buvo tai minima, taip pat komisijos komunikate, e, plėtros pakete komisija apibrėžė svarbiausius iššūkius ateities plėtros politikai. Buvo apibrėžti penki esminiai iššūkiai arba didžiausios problemos ir uh, pagrindinės teisės e, buvo plačiai minimos ir taip pat paminėti tarp tų dalykų Romai. Komisija įsipareigojo dirbti daugiau, geriau integruojant Romus, taip pat kitas svarbus dalykas e, suteikti daugiau lėšų ir geriau naudoti lėšas ES skirtas e, Romų integracijai. Aš dabar sutinku, tu kalbu atvirai. kai e, pradedama gyventi kokią nors politikos kryptis, tuomet e, įsijungia visa mašinerija Europos komisijos, Europos Sąjungos, bet e, mes veikėme iš pradžių gana lėtai. Ir aš tikiuosi, kad mes ilgainiui gausime pagreitį. Ką mes darome? Po 2011 metų pradėjome rengti seminarus Romų klausimais visose Balkanų šalyse. Juos esame surengę, jeigu norėsite vėliau pristatysiu plačiau jums e, tuos seminarus. Mes e, pakomitečiuose nagrinėjame Romų integracijos klausimus, taip pat ES delegacijose ypač jau kokie nors yra svarbus įvykiai, e, nutinka tada mes įtraukime tai į mūsų darbo atvarkę. Ir mes turime konkrečių priemonių, kurios mums leidžia veikti geriau, giliau ir greičiau integruojant Romus. E, Dėrybos dėl narystės. Šiame plėtros procese atsirado nauja priemonė - Romų integravimas – Tai yra 23 darybų skiriaus dalis dėl Juotkalnijos ir Serbijos. Tie dalykai jau yra įdėkti. Pateiksiu pavyzdį. E, reikalavimai Juotkalnijai du reikalavimai dėl Romų integravimo ir 58 priemonės veiksmų plane numatytos ir jos susijusios su Romų integracijos. Vėliau pateiksiu detalį, jeigu norėsite. Vizų režimo liberalizavimas. Labai e, tvirta politinė priemonė ir Romų integravimas yra e, klausimas aktualus e, šalyse, kurios derasi dėl vizų liberalizavimo veiksmų planuose, tai atsispindi ir taip pat e, stebėsenos e, veiksmuose įvedus jau liberalizuotą vizų režimą. Bet kaip dėl kitų šalių, kurios ne, nesidara dėl e, narystės, galbūt viskas vyksta ir vyks vėliau, Bosnijoje, Hercegovinoje pavyzdžiui, bet Albanijoje ir Makedonijoje bet mes taip pat esame numatę veiksmų jums. Dėl pagalbos pagal IPA 1 Romų integracijos projektams buvo numatyta 110 milijonų IPA lėšų Romų integracijai. Tai yra pasirengimo narystiai pagalbos lėšų. E, priemonės numatytos nacionaliniuose konkrečiai e, projektuose arba bendruose projektuose. IPA e, turėtų suteikti daugiau dar lėšų ir geriau. Ką reiškia daugiau? Tai yra matematikos dalykai, bet manau, kad mums pavyksta padaryti. Bet kaip padaryti geriau, tai yra sudėtinga. Ir kad mes galėtume pasižiūrėti, kaip viską padaryti geriau, pradėjome vertinimą mūsų veiklos, kaip pagal IPA e, vienas buvo panaudotos lėšos skirtos Romų integracijai. Kitos priemonės, įvairūs vizitai, e, panašus klausimai. Neturiu daug laiko, tai dar pakalbėsiu apie apie ateitį, pagalvodama, kaip mes galėsime e, bendradarbiauti geriau su Europos parlamentu. Jeigu mes norime pereiti nuo e, to, kas yra parašyta popieriuje, prie realaus įgyvendinimo, mes turime visi geriau dirbti kartu. Kaip tą padaryti būtų labai gerai, jeigu Europos parlamentas mums padėtų, mums būtų e, labai naudinga, kaip kad sakė ką tik kalbėjęs E, prelegentas, jeigu per delegacijų e, parlamentarų sutikimus būtų keliamas e, Romų klausimas ir kad būtų akcentuojama pilietinės visuomenės, vaidmuo akcentuojamas. Pilietinė visuomenė tame regione yra dar labai silpna ir tai yra labai svarbus dalykas. Ačiū, jūs kalbėjote labai išsamei, pateikėte labai daug informacijos. Neturime laiko e, ilgai kalbėti, o dabar suteiksiu žodį pirmai poniai post. Labai ačiū. Tai yra labai svarbu kalbėti į Romų klausimus šiame komitete labai svarbu ir taip pademonstruoja šis klausimas. Tačiau, ar kalbėtume apie Vakarų Balkanus, Prancūziją ar Švediją, problema yra ta, kad Romų patiriamos problemos kasdien egzistuoja 800 metų, tai yra antičigoniškumo nuostatos. Manau, kad e, reikia kalbėti ne tik apie jų integraciją, tie žmonės regione gyvena apie 800 metų. Man atrodo, kad mes viską vertame neteisingai, iš neteisingos perspektyvos, reikia viską pažvelgti kažkaip kitaip. Turime dirbti, daugiau dirbti su institucijomis, struktūromis ir visuomenė, kad būtų išplėtota visapimti politika, nes dabar taikomas tokios agreguotos politikos, Romai nevertinami kaip e, visateisiai piliečiai Čia yra problema. Apie juos negalvojama kaip apie žmonės, kurie galbūt, kurie turi tokių pačių poreikių kaip ir kiti piliečiai. Taigi šities taškas yra visiškai neteisingas ir netinkamas. Aš manau, kad turime daugiau galvoti apie antičivoniškas nuostatas, kuo jos remiasi, kuo jos pagristos ir kas visuomenė yra atsakingi už tokias nuotaikas. Nesnė parlamente buvo antišikoniškumas pripažintas kaip rasizmo forma. Man atrodo, kad tai yra tam tikras proveržis. Ir mes kaip aktyvistai jau seniai dirbame ties šią problematiką vien tam, kad būtų naudojamas tinkamas terminas apibūdintis e, Romų diskriminavimą. Taip pat įvedėme e, Romų holokausto atminties dieną. Tai yra irgi svarbu. Labai svarbu pasiremti tais primtais e, sprendimais Europos parlamente, dirbti tuo pagrindu ir kovoti su antičigoniškomis nuomonėmis tinkamai. Nes jeigu žmonės nežino, kokios yra jų teisės, tai, jam, tai tada sunku dalyvauti visuomenėje ir jai priklausyti. Šie aspektai yra labai svarbus apskritai integracijai. Reikalas ne tas, kad e, Romai geriau išgyvena šaltų orų, ar jie, jiems lengviau gyventi būstą, kur nėra šilto vandens, ar jiems nereikia e, sveikatos priežiūros. Taip nėra. Šiaip reikia keisti požiūrį į Romus, nes esame mažuma, tai faktas, o sprendžia ir valdom dauguma. Taigi būtinas naujas požiūris, aš su viltimi žvelgiu į ateitį, neseniai susitikau su moterų romių organizacijomis Lietkalnyjoje ir šiaip iš kitų vakarų Balkanų šalių. Jos dažnai sako, kad įvairūs tie projektai, kurie vykdomi, yra vykdomi iš daugumos perspektyvos. Jos sakė, kad mes pačios neturime galimybių organizuotis, nustatyti savo prioritetus ir nustatyti, kokie yra iš tikrųjų mūsų prioritetai ir kokių reikia žingsnių. E, tie projektai iš tikrųjų nieko neduoda jų tikroviai pagerinti vanduo, galimybė gauti vandens. Ar reikia prašyti, kad tau būtų vandens tiekimas užtikrintas, ar tai yra integracijos procesas? Yra žmonių, kurie tiesiog nedirba savo darbo ir neužtikrina, kad Romai gautų vandens ir elektros. Kaip tiesiog gali nusiųsti savo vaikus, jeigu gyveni kažkur kaime, kur nėra nei autobusų, nei transporto, nieko. Galime daug padaryti, tačiau mūsų požiūris yra visiškai netinkamas. Aš tikiuosi, kad ta perspektyva, tas požiūris pasikeis pagaliau. Ir kalbėti ir apie politiką, arba politinių partijų darbą, kad jos turi dėti pastangas ir parengti Romus įtraukiančią politiką tai daryti turėtų ne tik per rinkimų kampanijas, kad gautų kelis balsus. Turėtų užtikrinti, kad ir tai Romai galėtų kelti savo kandidatus. Taigi, ačiū visiems, kurie prisideda prie šios diskusijos ir aš e, tikiuosi daugiau bendradarbiavimo su komisija. Senior Panzeri. Ačiū, ponia Post. Ponas Panzeri. Ačiū, ponia pirmininkė. Man atrodo, kad reikia čia nepamiršti kelių dalykų ir pripažinti, kad Romų klausimas yra skirtingų traktavimų, skirtingų požiūrių Europoje ir atsižvelgiant tai, ką sakė ponia Post, yra trys kelios tarpusavėje susijusios sritys, kur reikia dirbti daugiausia. Pirmiausia, socialinė ekonominė dimensija, marginalizavimas, skurdas iš to kylančios problemos. Toliau diskriminacija ir netolerancija, kuri auga masiškai Europoje. Ir galiausiai yra politinis matmuo, politinis institucinis mažumų pripažinimas ir atstovavimo klausimas. Ir aš manau, kad čia tiems dalykams ir turime skirti daugiausiai dėmesio. Aišku, daug ką reikia nuveikti, kad tinkamai suprastumėme realijas ir visą tą problemą. Problema dažniausiai ir kyla dėl nežinojimo. Ir taip pat reikės ir daug bendravimo pastangų reikalingas naujas bendradarbiavimo paktas nes čia aktualūs ir, pavyzdžiui, privesnio darbo klausimai, kurie yra aktuali problema Romų bendruomenė, yra daug kultūrinių dalykų ir aš manau, kad tos trys rytys yra pačios aktualiausios. Mes turime bandyti suprasti tas problemas ir Europos parlamentui tenka atitinkama atsakomybė ir tos organizacijos yra tiesiogiai atsakingos. Kaip sakiau, matome, kad masiškai didėja rasizmo nuotaikos Europoje ir reikia su tuo kovoti ryštingai. Dėkoju. Ačiū, panas Davičiai. Ačiū, sveikinu visus prelegentus draugus, man atrodo, kad vienas pagrindinių klausimų, apie kurį kalbėjome čia ir kartojame, kurį nuolatos, yra tas, kad dauguma projektų, kurie buvo įgyvendinami likščioliai valstybėse narėse, tos problemos nebuvo sprendžiamos, nors kalbame, kad jos yra sprendžiamos, bet jos nėra sprendžiamos ir mes naudojame tai kaip geros praktikos pavyzdį, kalbėdami apie tą šalis. Dar vienas dalykas yra tas, kad projektus įgyvendina ne Romai Romų labui, kaip sakė Rajanas, dauguma projektų yra įgyvendinami kitų žmonių, ne Romų. Manant, kad jie geriausiai žino, ko reikia Romams Aš asmeniškai pats kaip Romas galiu pasakyti, esu iš Rumunijos ir kas savaitę, kai grįžtu į savo šalį, pas savo rinkėjus, matau, kad tie projektai, kurie yra įgyvendinami, turi būti gyvenime Romų, Romams. Ir mes patys geriausiai žinome, ko mums reikia. Ir vienas e, svarbiausių dalykų, kurį aš kartoju, Viską reikia daryti vietos lygmenių. Tai yra vienas svarbiausių dalykų. Žmonių, paprastų žmonių lygmenių, kur vietos ir valdybės kartu su pilietinė visuomenė galėtų daugiausia nuveikti. Na ir pavyzdžiui, pats meras, žmogus, kuris geriausiai pažįsta savivaldybę ir gali geriausiai gyvendinti tokius projektus. Ir aš mačiau ir Rumunijoje, ir daugelį kitų šalių, kuriuose lankiausi, kyla štai kokia problema, kai projektas yra įgyvendinamas nacionaliniu lygmeniu, nėra rezultatų. Ir tą matėme jau tikrai ne kartą. Taigi, mano nuomonė, aš čia parengiau projektą. Aš apie jį kalbėjau per Romų platformą, tikriausiai jūs prisimenate. Aš jį vadinu keturi lygiaverčiai ramščiai. Ir aš kalbu apie keturis lygiaverčius ramščius, tai nėra mano išradimas, tai yra Maslo piramidė, šiek tiek patobulinta, aš kalbu apie keturis svarbiausius dalykus, kurie yra patys svarbiausi, kalbant apie Romų bendruomenę ar kitą paveiktą bendruomenę, kalbant apie socialinę įtraukti, tai yra švietimas, sveikata, užimtumas. Ir um, tie dalykai per pastarosius 25 metus postkomunistinėse šalyse buvo didžiulė problema. Mes niekuomet nesugebėdavome išspręsti tų problemų ir visuomet kiekviena vyriausybė, kurie ateidavo į valdžią, bet kokia europinė, tarptautinė organizacija, visuomet turėdavo savo požiūrį. Pirmiausia, jiems prioritetas buvo švietimas, po to užimtumas, tada būstas ir ketvirtas prioritetas sveikata. O po to viskas apsivertė. Pirmiausia buvo būstas, po to švietimas. Aš nemanau, kad gali eiti į mokyklą alkanas, tuščių skrandžių, nemanau, kad gali miegoti nepavalgęs. Uh, ir negalėjai į mokyklą, jeigu neturi drabužių. Taigi ta programa, apie kurią aš kalbu, tikiuosi, kad jai pritars ir Europos parlamentas, ir komisija, aš kalbu apie tokį projektą, kur būtų keturi lygus ramščiai, jeigu yra ratas ir rate yra keturi, keturios vienodos dalys, 25 procentai kiekviena dalį sudarytų. Tai bet koks projektas kuriame būtų kiekvien, visi tie keturi ramšiai vienodi - švietimas, užimtumas, būstas ir sveikata. Dabar kalbant apie šios projektus, aš manau, kad čia reikalingi kokie tai bandomieji projektai Europoje arba tose penkiose šalyse, kur daugiausia problemų yra, tai Rumunija, Bulgarija, Vengrija, Slovakija ir Čekija. Ir aš manau, kad tokie patys projektai būtų puikūs pavyzdžiai ir plėtros šalims. Ir mano nuomonė kol kas, e, čia ne vien tik tai mano nuomonė ir komisija tai žino, kad kol kas neturime tokio projekto, kur galėtumėme įrodyti, kad Romai buvo visapusiškai integruoti. Išskyrus gal vieną projektą, kuris buvo, e, gavo apdovanojimą prieš keletą metų Bulgarijoje. Daugma žmonių žino, apie ką aš kalbu. Kavarnoje buvo tas projekt, tą projektą įgyveno pats miesto meras ir nei vienas kitas projektas, aš lankiausi įvairiose vietose, nebuvo toks sėkmingas. Galbėjausi su žmonėmis, plėtinė visuomenė visuomet kyla tos pačios problemos. Nėra tokių projektų, kur būtų galima įrodyti, kad mes Romai galime įgyvendinti tą projektą. Taigi mums reikalinga parama įgyvendant tokius projektus valstybėse narėse ir taip pat būsimose valstybėse narėse, kad galėtumėme patys savo įrodyti, patys Romai įrodyti, sako, kad mes galime tai padaryti. Ir ne Romams galime įrodyti, kad tai galime padaryti. Ir prieš tą svarstymą aš norėjau papasakoti konkrečiai, kaip aš vertų socialinę įtraukti. Mano manimu, socialinė įtrauktis yra būti bendruomenės dalimi ir turėti labai aiškius ryšius priklausyti paremtų santykių tinklui, kurie užtiktų, užtikrintų apsaugą. Ir galiausiai uh, Labai svarbu, kad ten žmonės jautųsi vertinami, kad jų skirtumai būtų gerbiami, kad jų baziniai poreikiai būtų tenkinami, kad jie galėtų gyventi oriai. Ačiū. Thank you very much, Mr. Žagasi. Sorry for... Ačiū, ponė Žagasi, atsiprašau, kad skubame, bet mums labai trūksta laiko. Norėčiau pakviesti ponę Lochpiller, prašau. Ačiū, aš turiu atsiprašyti svečių, nes turiu išeiti skubiai susitikimą, turėjau išeiti į susitikimą ir negirdėjau visų jūsų, jeigu kartosiu tai, ką sakėte, tai sustabdykite mane. Aš e, Ansarį klausiausi, kuris kalbėjo apie skaičius, apie 900, 90 tūkstančių žmonių Romų ir taip pat šiandien e, šią savaitę kalb, išgirdėjau įdomias diskusijas apie žmonės be pilietybės. Ar jums kyla tokių problemų? Ir dar vienas detalus klausimas visiems prelegentams, kalbant apie priekybą žmonėmis. Ir jungtinės JAF vyriausybė, JAF kovos su, su žmonių priekybą žmonėmis ataskaitoje, kalba viename punkte apie Romų bendruomenės. Ir kalbama daugiausia apie vakarų Balkanus. Gal galėtumėte mūsų informuoti, ar tai jums yra aktuali problema, ar tai yra aktuali problema Romams, ar jie dažnai tampa um, prekeivių žmonėmis aukomis. Ir ponė Hedalgo turiu klausimą apie kaiminystės ir plėtros dėrybas, nes Europos taryba parengė ataskaitą apie pono Muznik situaciją, tai yra žmogus teisų įgaliotinis, jis e, daug e, valstybių kritikuoja, nes jų vykdomose politikose tiesiogiai ir netiesiogiai su šalimis tokiamis kaip Serbija ir Juotkalnyje daugeliu žmonių neleidžiama, nesuteikiama teisė išvykti iš šalies. Taigi, kaip jūs tai vertinate? Ar tas klausimas jums yra aktualus? Puiku, kad jūs kalbėjote apie tai, kalbėjote apie vizų liberalizavimą, kad reikia raginti vyriausybės daugiau nuveikti žmonių labui, bet taip pat valstybės narės turi aktyviai reikalauti Serbijos. Reikalauja Serbijos, kad Romų, žmonė, Romų bendruomenės atstovai ne pakartotinį neįvyktų į Europos Sąjungą. Ir taip pat turime, kaip jūs teisingai sakėte, geriau stebėti padėtį. Vakar perskaičiau, kad Europos Sąjungos prieglapšio paramos tarnyba Maltoje atliko studiją ir padarė išvadą, kad situacija, Romų situacija Vakarų Balkanuose yra tokia, kad jūsų priežas, jų priežastys prašyti prieglapšio yra grinai ekonominės. Ir pažiūrėjau, kaip jie rengia tą studiją. Jie sakė, kad jie rengia pokalbius su Romais. Ne, jie nes, ne, nerengė pokalbių su Romais, bet naudojas tik vyriausybės pateiktais do, dokumentais. Taigi mes norime, kad pilietinė visuomenė mus apie tai informuotų, nes mes negalime visko patys sužiūrėti. Eh, le ruego perdonen la prisa, pero tenemos... Eh, tikrai neturime laiko, beliko šešios minutės, kol dirbs vertėjai. Norėčiau eh, padėkoti eh, visiems, kurie atvyko, kurie pasisakė už jų entuzijazmą, už jų labai vertingas mintis. Norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponas Panceris apie tris svarbiausius e, punktus, kuriuos reikia akcentuoti ir apie tai, kad labai svarbu e, galinti moteris, nes jos yra labai svarbios sprendžiant tas tris pagrindinės problemas. Taip pat labai nuoširdžiai dėkoju uh, ponui Siranovik, kuris yra e, pirmasis sekretorius Juotkalnijos e, atstovybės taip pat Albanijos e, ambasados atstoviai. Ar norėtumėte pasakyti po vieną minutę? Gerbiamą pirminkę, žinome, kad turime nedaug laiko pasisakyti. E, Juotkalnijos e, veikla. E, mes, mes noriu pasakyti, kad mes e, turime specialią e, komisiją, kuri užsima e, mažumų teisėmis ir e, minėdami Romų dieną mes e, surengėme e, Podgoricoje sosnėje e, seminarą, kuriame buvo kalbama apie Romų kalbą, e, jos šaknis, taip pat e, buvo padaryta tam tikra instaliacija, e, kurioje buvo panaudotos nedegančios elektros lemputės. E, buvo pasakyta, kad žinios apie Romų istoriją, kultūrą, kalbą e, turėtų suteikti daugiau visiems informacijos ir mes patys turėtume apsišviesti ir apšviestume kitus. E, Juotkalnyjoje mes turime specialią strategiją. E, Lakvičio penktą dieną pernai pirmą kartą minėjome e, Romų kalbos dieną. Pirmininkė, labai atsiprašau, turiu jūs nu, nutraukti, nes nebeturime laiko. Kalbėtojas, mes e, taip pat e, dedame pastangas, kad būtų įtvirtintos visos teisės ir orumas e, Romų bendruomenės e, Juotkalnėje. Pone Dženina, ar jūs norite pasakyti? Dėkoju pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį ir kad leidote e, kreiptis į jūs. Laiko nėra, Trumpai jums tik tai pateiksiu informacijos apie tai, kaip Albanija e, sprendžia Romų problemas. Mes sustiprinome savo veiksmus po to, kai 2014 m. birželį e, tapome kandidate Ir 15-17 metais taip pat Albanija e, paskirta e, žmogaus teisų tarybos jungtinių tautų narė ir mes e, dirbame šias įtvirtintami Romų teisės kur kas aktyviau, gername gyvenimo sąlygas, kultūrų dialogą skatiname veiksmai suaktyvėjo įvairiose srityse, socialinė įtraukti, siekime mažinti, spręsti konkrečias problemas, E, Romų pagerinti bendravimą su institucijomis, vyriausybės atstovais, taip pat skatiname ryšius tarp skirtingų sektorių, įdėgiame priemonės. Pirmininkė, dirbame į tose srityse dar labai trumpai sako kalbėtoje, Albanijos vyriausybė yra įsipareigojusi gyvendinti priemonės pagal priemonių planą, e, įgyvenant penkis pagrindinius prioritetus, e, skirtus pradėti dėryboms dėl stojimo į Europos Sąjungą. E, dėkui. Reikia pasakyti, kad mes labai vertiname jūsų visų darbą, jūsų įnašą skirtingose srityse, ginant žmogaus teisės Europoje. Turime dvi minutės. Tiek mums laiko beliko, jūs norėtumėte pasisakyti, galbūt labai labai trumpai sureaguoti į kurį nors klausimą, aš nežinau, ar norite. Pone Lokbiler, ačiū Jums už klausimą. Jūs teisingai pastebėjote, asmenys be, be pilietybės neturi dokumentų, e, yra, egzistuoja jie regione, jie, jie gyvena ir mes siekėme spręsti šią problemą, tačiau mano nuomonė trūksta aiškios politikos, kuri leistų šią problemą išspręsti, nes tą galime padaryti. Ir jau buvo ką tik tai pasakyta, kad skirtingose šalyse ta problema egzistuoja dėl stebėsinos šalių. Kalbama buvo apie e, puikius pavyzdžius iš Europos Sąjungos apie Romų įtraukti, bet aš manau, kad parlamentas ir komisija galėtų panaudoti politinį spaudimą šalių atžvilgių, kurio, tų, kurios nori stoti Europos Sąjungą nes jūs, kaip sakėte, rengiate e, šalis stoti Europos Sąjungą. Jūs galite panaudoti daug spaudimo, bet reikia tą daryti teisingai, nes kartais e, atrodo, kad šalis turi spręsti labai daug problemų ir dėl vienu ar kitų priežasčių Romų klausimai nėra deramai e, sprendžiami. Dėl to mums reikia jūsų komisijos pagalbos, mes turime dirbti visi kartu ir tą problemą spręsti. Ačiū. Very... Ačiū, kad e, dalyvavote šiame įdomiame klausime ir baigdama norėčiau rekomenduoti jums e, paskaityti ką nors romans E, romansero Hitano Frederiko Garcia Lorca kūrinys. Šiandien yra tarptautinė knygos diena, taigi jums rekomenduoju šį kūrinį.